Uh, start, uh, who... Kolegos, pradėsime mūsų posėdį, tie, kurie uh, prisijungs prie mūsų vėliau. Ta ir padarys. Noriu pristatyti uh, poną Vakiną Almuniją, Europos komisijos narį, kuris pristatys komisijos darbą. E, dėl, regio, dėl regionams skirtų gairių, taip pat e, pristatys konsultacijas vykstančias tarp įvairių komisijos tarnybų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiami e, regionų plėtros komiteto nariai. Už, ir noriu padėkoti už man suteiktą galimybę e, pasikeisti nuomonėmis su jumis ir išklausyti jūsų samprotavimo prieš mums baigiant diskusijas dėl naujų regioninės pagalbos gairių, pagalbos regionams gairių. Aš iš ties labai vertinu šio komiteto narių, Europos parlamento narių dalyvavimą šiame ilgame procese, diskusijose vykusiose ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs nusprendėte savo iniciatyvą renkti pranešimą, kuris buvo tikrai naudingas mums. Atliekant visą šį darbą, kaip žinote, naujos regioninės gairės laikotarpį nuo 2014 iki 20-ųjų yra platesnės strategijos dalis, kurios tikslas modernizuoti valstybės pagalbą. Ir ta strategija, mano iniciatyva, komisija e, pradėjo praėjusiu metu gegužę. E, valstybės pagalbos kontrolės taisyklių modernizavimo tikslas yra geriau suderinti e, valstybės pagalbos kontrolės sistemą su mūsų uh, augimo strategija, 2020-ųjų Europos strategija ir tuo pat metu siekiame į visas gairias įtraukti e, aptarti kokiame kontekste, atšvelgti į tai, kad mm, š, dabar yra griežta taupimo laikai ir būtent tokiame kontekste valstybės skirsto lėšas ir todėl šios aplinkybės reikalauja didesnio dėmesio paskirstant lėšas, kad e, biudžeto lėšos būtų skirtos augimo skatinimo ir investicijoms, kad taip išbristume, greičiau išbristume iš krizės. Daug kartų esu kartuojęs, kad ši modernizacijos strategija siekia pagelbėti valstybėms narėms ir jų valdžios institucijoms pasiekti daugiau su mažiau. Tai yra siekiame užtikrinti e, viešųjų finansų mm, kokybę ir veiksmnašumą, kad mokesčių mokėtojų lėšos nebūtų švaistomos. Ir kalbant apie, apie regionams skirtas gairias, Šie principai taikomi Europos regionams ir ypač nepalankiose vietovėse esantiems regionams. Norime paskatinti regionų plėtotę modernizavę šias gairias. Taip pat norime e, nu, pasipriešinti subsidijų konkurencijai, subsidijų varžyboms tarp valstybių ir tarp regionų šiais taupimo laikais. Norime su, su, suvienodinti investicinių projektų analizės, taisyklės ir čia turiu omenyje konkurencingumo direktorato darbą, skirstant paramą ir pagalbą. E, ši parama turėtų paveikti, prisidėti prie vidaus rinkos e, plėtojimo ir norime padėti valstybėms narėms pasinaudoti regionės pagalbos e, schemomis. Norime, kad jos atitiktų kitas pagalbos strategijas regionų ir vietos mastu. Ir kalbėdamas apie tai noriu kreipti jūsų dėmesį iš šių pagalbos regionams gairių svarbą. Atsižvelgiant į tai, kad per septyniarių metų e, šių gairių įgyvendinimo laiko tarp taip pat galios e, išimtis numatantis reglamentas, tai yra e, valstybės pagalbos teikimą, teikimui bus taikomas, taik, to, taikomas kai kurios išimtis, tai yra e, tie pagalbos, pagalbos projektai. Valstybės pagalbos teikimui nebus taikoma ex ante peržiūra. Dabar norėčiau trumpai pristatyti svarbiausius pakeitimus, kuriuos įvedame šiuose gairėse. modernizuodami šias gairias e, atkreipiame dėmesį tai, į tai, kad vienas iš šešių europiečių gyvena e, menkiau išsivysčiusiuose regionuose. Prieš keletą metų šis santykis buvo vienas iš trijų europiečių. E, tai buvo regionai, kuriems galiojo regionų pagalbos programos. Ir tai reiškia, kad pastaraisiais metais, netgi atsižvelgianti tai, kad per pirmus du krizės metus regionų išsivystimo skirtumai, kalbu apie žmonės, piliečius gyvenančius menkiai užsivyščiusiuose regionuose, tai tok, tokių žmonių dabar yra mažiau. Ir, ir į šiuos pasikeitusius aspektus mes atsi, atsižvelgėme rengdami gairias. Tačiau tuo pat metu mes e, puikiai suprantame, kad gyvename, išgyvename labai gilę ir sudėtingą krizę. Ir pagal ankstesnės gairės 45 procentams visų gyventojų galiojo tos pagalbos gairės, o dabar 27 valstybėse narėse pagal naujas peržiūrės tas gairės šios E, nuostatos bus, bus taikomos 37,2 procentam gyventojų. Skurdžiausiams regionams teikiama numatoma pagalba nesikeičia, o kitiems regionams numatome e, sumažinti pag, pa, numatomą paramą ir taip pat sieksime išvengti varžymosi tarp regionų subsidijų srityje ir kad, žmonė, kad, kad ta numatoma parama pagal peržiūrėtas gairias būtų maksimaliai naudinga. Esu pasirengęs draugės su jumis išsamei aptarti e, apri, kitokį požiūrį e, pramoniai, pra, pramonės plėtotėjai taip, vadinamo, taip vadinamuose C regionuose. Tai yra regionai, kurių išsivystimo, vidurkis, kuri, kurių išsivystimo lygis sudaro tik 75 procentus ES vidurkio. Ir čia kalbame apie uh, pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, didžiosioms įmonėms uh, numatoma tokia pat pagalba. C tipo regionuose uh, parama bus teikiama pagal griežtesnės taisyklės, nes mes manome, kad e, viešųjų, valstybinių fondų teikiamos paramos pridėtinė vertė yra menkesnė, nes mes remiamės, čia remiamės sukaupta patirtimi ir padarėme išvadą, kad e, e labiau apsimoka teikti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Žinoma, didžiosios įmonės gali pretenduoti paramą ir ją gauti, jeigu jie atitinka visus kriterijus, pavyzdžiui, e, mokslininių tyrimų inovacijų srityse, e, energetikos srityje. Svarbiau, tai, tai yra prioritetinės sritis, kaip numatyta pagalbos regionams gairėse ir pagal tą peržiūrėtą gairių projektą Tikimės, kad iki metų pabaigos patvirtinsime rizikos kapitalo gairias mokslinių tyrimų, moksliniams tyrimams ir inovacijai, e, skiriamos paramos gairias ir energetikos e, srityje energetik, paramos, paramos energetikai gairės tikimės bus patvirtintos kitų metų pradžioje. E, bet manome, kad e, pritrauksime investicijų iš didžiųjų įmonių, kurios nebus įtrauktos į mokslinius tyrimus, mokslinio tyrimų inovacijų gairias. Ir jeigu tokia parama teikiama e, C tipo regionos, regionuose, tuomet mes e, lankščiai taikysime savo pirminę poziciją ir dabar peržiūrėtoje gairių versijoje mes manome, kad tokia parama e, yra suderinama su investicija, jeigu ta investicija yra ply, žalio lauko investicija. Ir čia kalbame apie investicijos, investicijų skatinimą ir Visą tai bus paaiškinta apibrieštyje. Pavyzdžiui, jeigu bus statoma gamikla ten, kur niekur nebuvo, arba jei e, investicijos į, į egzistuojančią gamyklą yra daromos tam, kad būtų pradėti gaminti nauji produktai, o ne tik tobulinama egzistuojanti infrastruktūra. Kalbant apie šią modernizuotą strategiją, mes reikalausime griežčiau atlikti vertinimą, ypač įvertinti paskatos matmenį. Taip pat bus įtrauktos griežtesnės nuostatos neleidžiančios iškelti gamybos, nei dabar galiojančios. Dabar galiojančios nuostatos išliks ir dar sugriežtinsime e, nuostatas dėl gamybos neiškelimo, dėl ne, nebus galima iškelti uh, E, gamybos, kuomet investuotojas paprašo pagalbos viename regione. Pavyzdžiui, jis e, būna ką tik uždaręs gamyklą kitame regione, kuriai buvo prašyta ir suteikta e, valstybės parama. Kalbant apie atokius regionus ir menkai apgyvendintas teritorijas, bandome kiek įmanoma regioninės pagalbos gairias suderinti su sanglaudos ir regionų plėtotės politika. Sakau tai čia ir esu tai sakęs daug kartų, jog regioninių gairių plėtros procesas, tos regioninės gairės negali būti šimtų procentų suderinta su, struktūrinė, su struktūrinės paramos gairėmis, nes tai nėra tas pats. Regioninės politikos tikslai sanglado, ir sąjungos politikos tikslai yra kitokie. Kai tas e, suderinimas reikalingas, jis yra užtikrinamas, o kai e, prireikia nukrypti nuo galiojančių principų, mūsų galva tai yra įmanoma, ypač kai tai yra protingai e, pagristas siekis. Taigi, ponė pirmininkė, tai būtų pagrindiniai samprotavimai, kuriais norėčiau pasidalinti su mumis prieš diskusiją šį rytą. Thank you, Commissioner, very much. I would like now to, to I don't know who was first, uh, uh, but... Aš nežinau, kas buvo pirmas. Yra tam tikros taisyklės A, taigi, pirmiausia, pranešimai, paskui koordinatoriai. Ir jeigu a, koordinatoriai pakvies a, nesvečius, tada galime naujų, naujų taisyklių laikytis. Kas nežino, a, nemoka čekų kalbos, a, prašome klausytis per vertimą. Pirmiausia, norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti komisijai už tai, kad tokiu labai rimtų laikų rado laiko apsilankyti pas mus ir pasisakyti. A, taigi manau, kad žengėme jau a, teisingą kryptimį, tačiau reikia atsižvelgti į realybę ir štai tie dokumentai, kuriuos aš čia matau, a, aptariama tema. Pirmiausia, leidžia sakyti, kad pirmiausia, aš nesilaikau tos nuomonės, kad iš tikrųjų sanglaudos politika ir valstybės įmonės priemonės yra pakankamos. Yra, man atrodo, labai didelė praraja tarp jų. Jeigu pasižiūrėsime į duomenis, reikia pasižiūrėti, kas iš tikrųjų svarbu sanglaudos politikai ir kas svarbu regionams. Jeigu atidžiau pasižiūrėsime į duomenis į 2007-2009 metų, pamatysime, kad region, valstybės pagalba regionams turime duomenis 2008-2010 metų, taip pat duomenis turime dėl nedarbo Ir čia matome, kad yra labai dideli netitikimai. Taigi nepalaikau tos nuomonės, kad šitie duomenės iš tikrųjų na, tikslus leidžia daryti išvedas. Labai sunku mums kalbėti apie bendrą požiūrį ir apie na, įvairių procedūrų naudos gavėjams supaprastinimą kas mane neramina, yra tai, kaip valstybės, na įvairios institucijos atskiruose valstybėse narėse taiko e, reikalingas taisyklės. Na, pasižiūrėkime į Leipzihaną sprendimą. Jeigu pasižiūrėsime į jį, pamatysime, kad, kad jie iš tikro neturi pakankamai patirties ir visa ta administracinė našta kartais iš tikrųjų yra gana sunki ir komisija turėtų labiau įsiklausyti į kitų suinteresuotų šalių nuomonę. Na, trečias dalykas, kurį norėčiau išsakyti, kad Europos Sąjungoje mes visi sutinkame, kad šita administracinė našta Ir visas tas sudėtingumas turėtų būti kiek galima labiau mažinamas. Na, galima pateikti keletą pasiūlymų, kurie padėtų teikti paramą regionams. Aš dažnai kalbu su verslininkais. Jie žinoma sako, kad labai džiaugtųsi teikiama parama, bet yra nemažai įvairių trūkčių, kurie neleidžia pasinaudoti ją. Ir būtent e, tai ir yra įvairios sudėtingos procedūros, administracinės procedūros, kurios tiesiog atgraso juos nuo prašymo paramos. Manau, kad komisija turėtų imtis teisingą sprendimą. Tai yra, kad na, vėlgi, jeigu kalbame apie tai, kad dideli verslai, didelis kompanijos yra liktai iškrenta iš tos sistemos bet mums reikia e, to, ką gali duoti didelės įmonės, didelės kompanijos. Čia yra tiesiog lab, problema nėra sprendžiama. E, Na, galbūt reikėtų subtilesnių a, e, tokių taisyklių, ypač tais metais, kada tiesiog dar nejutome krizės, kada dar gyvename tokiu lyg augimo laikotarpiu. Na, žinoma, viskas e, smarkiai pasunkėja e, krizės laikotarpiu, bet nepaisant to, yra tam tikri na, dalykai, kurie leidžia matyti, kad mes einame teisingą linkmę, yra šiek tiek daugiau lankstumo. Na, norėčiau tiesiog e, pasakyti, kad neįmanoma, kad iš vienos pusės parlamentas, turėdamas bendro sprendimą teisę, uh, turint galvoje sanglaudos politiką. Na, teisę aktyviai dalyvauti įvairių pakeitimų, pataisų siūlyme. O šitos pusės komisija tiesiog išmeta kai, kurias, kai kurios dalykus iš projekto. Manau, kad e, čia yra viena iš problemų ir, man atrodo, ateityje tai turėtų būti ištaisyta. Norėčiau pasakyti, kad lankstumas, apie kurį jūs kalbate savo įvadinėje dalyje. Taip, mes labai nuoširdžiai palaikome tai ir lankstumas padėtų visiems. Na, aš pabandysiu atsakyti į visus jūsų iškeltus klausimus, bet neužimsiu daug laiko. Pasistengsiu trumpai, kad liktų laiko visiems norintiems pasisakyti, bet pirmiausia, santykis tarp bendrausios tos politikos ir e, gairių. Na, jūs atkreipėte e, dėmesį į statistinius duomenis. Kalbant apie regioninę šitas gairias, man atrodo visiškai logiška, kad mes tiesiog kreipiame dėmesį į paskutinius Eurostato duomenys ir apskaitai paskutinę gaunamą informaciją. Tai visiškai logiška. Na, vėlgi, kada kalbame apie e, šitos, šitas gairias, e, niekada šitas gairias visiškai netitiko struktūrinių fondų. E, kai kas būna uždaroma, baigiama, galbūt jie yra tiesiog, na, gana artimi, tačiau nėra visiškai identiški. Na, o kaip mes elgiamės su valstybės pinigais, kurie nukreipiami infrastruktūros tobulinimą. Mes a, a, dažnai su tuo susidurime, ypač tais atvejais, kuriuos mes nagrinėjame šiandien. A, tiems, kurie labai atidžiai šitą nestebi, galima pasakyti, kad daugeliu atveju infrastruktūra turi tam tikrą dimensiją, kuriai reikalinga valstybės kontrolė ir mes tiesiog atskirus atvejus nagrinėjame vakar. Pavyzdžiui, mes nagrinėjame šitas regioninės gairias. Taip pat buvo pora tokių taisyklių, kurios taryba palaikė. Tai yra tarybos reglamentas, jūs parlamente pareikšite savo nuomonę dėl to, bet žinoma, galutinis, galutinis sprendimą padarys taryba. Na, čia tiesiog kalbam apie bendrą požiūrį į teikiamą paramą. Ir čia yra tiesiog leidžiama e, tiesiog ats, kalbėti apie atskirus sektorius. E, tiesiog kalbėti apie sektorių, nepranešant tiesiog apie tai komisijai iš anksto, tai yra tam, tam tikrą prasme blokuojant. Uh, Mes pridedame daugiau sektorių į sąrašą, tuos sąrašą tokių, kurie gali būti lyg, na, išmesti iš to sąrašo. Taigi tuose naujose sektoriuose, kuriuos išskirti leido naujasis reglamentas. Taigi jie patenka į tą tokį išimčių sąrašą, kai kurie bus dar a, nauji atsiras tenai. Kitais atvejais mums reikės a, kalbėti apie valstybės a, paramą tam, laikantis tam tikrų sektorinių a, gairių, pavyzdžiui, inovacijos arba energetika ir aplinka. Taigi tiesiog reikia atkreipti dėmesį, kad kalbame apie atskirus sektorius, kada reikia galiausiai patvinti galutinės išvadas galutinius sprendimus. Tai vyks galbūt e, šių metų pabaigoje, gal kitų metų pradžioje, na pavyzdžiui, oro uostai. Mes mm, žinome, tas leksifalė buvo e, kaip tik e, mm, susijusi su oro uostu. Mes turime naujas oro uostų gairias ir mums reikia čia kalbėti ir apie infrastruktūrą, turint galvoje naujasis gairias. Taigi jūs iškeliate labai sudėtingą problemą, bet mes puikiai suprantame, kad mes turime kiek galima daugiau padėti vietos regioninėms institucijoms supaprastinti procedūras. Žinoma, šitos vietinės institucijos turėtų ir mum padėti. Bet mes negalime tiesiog neskreipti dėmesio į ten Tai taisyklės, į reglamentus, kurie buvo priimti ten aukščiau. Tai tiesiog reikia e, stengtis laikytis, reikia laikytis, pavyzdžiui, teismo sprendimų, čia vėl šitą garsuoja leksikalę bylą. Na, kalbant apie administracinę naštą, taip aš visiškai su jumis sutinku. Jeigu pasižiūrėsite į darbą, kuris atliekamas, norint modernizuoti visą šitą sistemą, pamatysite, kad yra labai daug kas supaprastinta. Vienintelis dalykas, na, aš noriu visiškai aiškiai pasakyti jums ir e, vis, visiems, kurie to dalykų rūpinasi, kad kai komisija analizuoja, nagrinėja didelius projektus, stambius projektus, kuriems teikiama e, didelė valstybės parama, reikia ginti vidaus rinką, reikia stengtis e, išvengti to, kad valstybės e, tie pinigai, bet teikime paranka, neiškreiptų rinkos. Ir taip pat stengtis užtikrinti, kad tie pinigai, mokesčio mokėtojų pinigai, tvarkomi efektyviai kad jie būtų e, na, naudojami, turint galvoje šitos tikslus, kurie esame nusibrėžę. Reikia atkreipti, taip, reikia atkreipti dėmesį ir įvairias iniciatyvas, reikia atkreipti dėmesį, ar iš tikrųjų šita parama tinkama, o galbūt yra e, galbūt kitų priemonių, e, kurios padėtų pasiekti norimą rezultatą, neišleidžiant šitų mokesčio mokėtojų pinigų. Na, dėl tų didelių įmonių, aš nekalbėsiu apie tai, aš jau apie tai pasisakiau. Na, o dabar e, dėl tų tokio varžybinio to elemento. Aš žinau, kad jūs norėtumėte, kad būtų priimami bendri sprendimai. O jeigu leisite man pasakyti, ką aš manau, taip, aš palaikyčiau bendrų sprendimų prieimimą, man tai patinka, bet aš negaliu pakeisti sutarties. Ačiū. Dėkuoju, Manfredas Weberis. Dėkuoju. Komisijos nariui dėkoju pirmininkiai, dėkoju už visą tai, ką mums pristatė. Tikrai mes taip pat palaikytume bendrų sprendimo procedūrą. Dėkoju už tai, kad apsilankėte pas mus. Jūs dažnai atvykstate į parlamentą, dažnai dalyvaujate par e, plenarinėje sesijoje, tai reiškia, kad jums parlamento darbas yra svarbus. Na ir visi supranta, koks jūsų darbas yra sunkus. Uh, Jums e, reikia skatinti investicijas į tam tikrus Europos regionus, bet taip pat jums e, reikia stengtis ir dirbti dėl vidaus rinkos, kad nebūtų per daug remiamos valstybės iš kad nebūtų per daug remiama iš valstybės lėšų. Kalbant apie PPE, Inve, investicijos, regioninės investicijos, jau buvo minėtas, minėta Leipzig Hall byla atvejis, na ir mūsų manimo tuo metu kai kuriuose regionuose buvo daugiau teisinio tikrumo. Ir būtent tam regionui tai buvo labai svarbu, kalbant apie bylą, apie teismo sprendimą. Vakar buvo priimti svarbus sprendimai, kalbant apie tai. Na, o kalbant apie didelės įmonės, ar jas reikia rem, rimti ar ne? Na, aš suprantu, kad e, kyla rizika, kad prasidės tam tikras outsourcing, tai yra įmonės bus iškeliamos į kitas šalis. Na, mes tai suprantame, bet manome, kad ribojimas, pagalbos ribojimas didelėms įmonėms yra klaidingas sprendimas. Todėl, kad jeigu kalbame apie mm, regionus, kuriuose yra sudėtingesnė situacija, būtent tose regionuose reikia didelių įmonių. Taigi aš nesuprantu, kodėl reikėtų inovacijas dėkti e, įmonėje, o turint gerą, jau konsoliduotą gaminį, didelė įmonė negaus jokios paramos. E, Na, šiame sektoriuje reikia pramoninių klasterių, pramoninių grupių, todėl kad daugelis įmonių priklauso nuo tų klasterių ir nuo to priklauso jų išgyvenimas. Taigi aš manau, kad reikėtų pakeisti požiūrį. Dėkuoju už tai, kas jau buvo nuveikta, bet dar nebuvo nuveikta pakankamai. Norėčiau, kad šis klausimas būtų persvarstytas. Na, dar buvo kalbama apie 45 procentus jų ribą. Manau, kad tai yra teigiamas dalykas. Dar turėčiau porą klausimų. Visų pirma, klausimas apie pasaulinės perspektyvas didelėms įmonėms jau buvo liberalizuotos muitinės procedūros ir dėl to vyksta pasaulio konkurencija. Ką Jūs manote apie pasaulio konkurenciją? Ir šie, šie nauji teisės aktai, kaip padės pasaulio konkurencijai? Na ir įsitraukimas į regionų politiką. Jau ir anksčiau regioninė politika ir pagalbos politika, jų žemėlapiai niekada nesutapo šimtų procentų. Bet ar tikrai šie, šio žemėlapiai negali sutapti, todėl kad kai kuriuose regionuose reikėtų pagalbos, bet Europa jų neremia. Na, o taip pat yra regionų, kuriuos Europa remia, bet remti galbūt jų nereikėtų. Taigi, reikėtų galbūt stengtis, kad tie žemėlapiai labiau persidengtų Jūs taip pat dar kalbėjote plenarnės sesijos metu apie vieną dalyką. Tai yra man labai svarbus dalykas e, tarp Vokietijos ir Čekijos e, yra šis regionas. Žmonės, kurie gyvena prie šio pasienio, prie geležin, buvusios geležinės uždangos, e, Šie žmonės labai prisidėjo prie susijungimų, prie Europos susijungimo. Na, galbūt sostinėse mes to nepajutome, bet šie žmonės, jų gyvenimas buvo sunkus. Ir um, kai kuriuose zonose yra daug pagalbos gaunama, o kitur ne. Ir žinau, kad jūsų projektuose yra numatyta kad, tarkim, Varšuvoje, Berlyne galime nuspręsti būtent e, kokios yra tos zonos, ar jos yra privilegijuotos ar ne. Na ir tos, kurios privilegijuotos, dėkoju už tai. Ir aš tikiuosi, kad sosnės pasinaudos e, šio sprendimo galimybę, bet e, norėčiau paklausti, galbūt vis dėlto piliečiai tose zonose laukia, kad Europa vienodai skirtų tą regioninę pagalbą. Ir e, galbūt piliečiai supranta, kad ne Europa turi būtent nuspręsti, kokios turi, pavyzdžiui, būti pagalbos ribos šiuose regionuose. Šių zonų Europoje yra labai nedaug, tai yra tikrai regionų mažuma, bet šie regionai labai prisidėjo prie Europos susivienimo, susijungimo ir tai šiems regionams daug kainavo. Taigi, Jau ir taryba priėmė sprendimą dėl šių regionų ir tikiuosi, kad ir jūs taip pat galėsite jiems padėti. Dėkoju. Dėkoju, ponė Weberi. Mes jau kalbėjome apie tai daug kartų, na, mes kalbėjome dviese, dabar apie tai padiskutuosime ir komitete. Uh, Aš jau jums esu išsakę savo poziciją ir um, pabrėžiau, kas turėtų būti tose pagalbos gairėse. Buvo pateikta jau daug argumentų, diskusijų, kurios truko metus laiku. Um, ir Buvo diskutuojama taip pat su vyriausybių, su regioninių institucijų atstovais, su Europos parlamento nariais, su nacionalinių parlamentų nariais, su regionų komiteto nariais. Buvo surinkta daug susitikimų, taigi manau, kad šis tekstas yra tikrai išsamus ir apie jį buvo tikrai aptarta labai um, e, išsamei prieš jį paruošiant. Manau, kad šis projektas, šis gairių projektas, jo dabartinė versija ir C regionų parama yra tinkamai parinkti. Uh, Jeigu būčiau rėmęsis tik komisijos par, patirtimi e, regionuose ir pagalbai, pagalboje regionams, jeigu būčiau rėmęsis tik akademinis duomenimis, aš būčiau toliau plėtojęs tą pirminį tekstą ir būčiau sakęs, kad būtent tik didelės įmonės, kurios turi didelius projektus, uh, būtų gavę tą paramą. Bet aš susipažinau su daugeliu nuomonių ir priejau prie išvados, kad naujos investicijos, taip vadinamos Greenfield, tai yra galbūt naujos įmonės, naujos įmonių gamybinės linijos, na visą tai reikia įtraukti į paramą. Ir Galbūt aš jau e, leidau ir daugiau, negu man kas nors e, būtų pataręs e, leisti. Dabar yra tikrai taupimo laikai ir aš esu atsakingas už jūs ir už komisiją. Ir būtent komisija kontroliuoja valstybės pagalbą. Taigi, manau, kad mes jau nuėjome net ir šiek tiek per toli. Uh, Na, o dėl tų žemėlapių sutapimo, jūs pateikėte pasienio zonų pavyzdį. Bavarijoje jūs žinote, kad ten yra tam tikrų zonų, kurios yra įtrauktos į esamą žemėlapį. Tai vadinama C region, tai vadinamieji C regionai. Na ir su sanglados politika šie regionai nepatektų į pagalbos žemėlapius. Tikriausiai ne. Bet šie regionai buvo traukti į, dab, į regionų pagalbos žemėlapius. Taigi nebūtinai tie žemėlapiai turi sutapti su Han, kolegos Han struk, sanglaudos žemėlapiais. Na, idėja yra ta pati, reikia prisidėti prie regioninės plėtros, bet kadangi priemonės skiriasi, na, mūsų ir požiūriai skiriasi. Europos vadovų taryba pateikė e, rekomendacijas komisijai Na, žinote, kad gairias paruošė būtent komisija. Komisija turi tam kompetencijas. Jūs, aišku, teisingai darote, kad ginate savo pozicijas. Bet komisija taip pat turi ginti savo išskirtinės kompetencijas. Na ir dabar šiuo atveju tikrai mes turime tas kompetencijas, bet reikia vis dėlto išklausyti ir tarybos nuomonės. Ir taryba teigia, kad uh, valstybės narės turi rasti būtent sprendimą, kalbant apie tuos e, tarptautinius regionus, kurie yra skirtingose šalyse. Jūs minėjote tarybą ir valstybės narės. Na, o aš kalbėjau su jumis ir su daugeliu Vokieti, Vokietijos e, parlamento narių. Neseniai lankiausi taip pat ir Bundestage Vokietijoje ir e, jiems paaiškinau, kad šis žemėlapis turi būti papildytas pačios Vokietijos. Vokietijos kompetitingos institucijos tai turi padaryti. Na ir kadangi aš taip pat esu iš valstybės, kurioje, kurioje yra beveik federalinė sistema, žinau, kad tokios diskusijos nėra lengvos, bet aš pritariu jums dėl subsidiarumo principų. Subsidiarumo principas yra viena iš normų, kuria reikia vadovautis, vykdant savo pareigas. Taigi žemėlapio nubrėžimas, galutinis žemėlapio nu- nubrėžimas priklauso pačiai Vokietijai. Žinoma, Europa galėtų nuspręsti, kurie, kaip reikėtų apibrėžti tuos tartutinius regionus. Bet tada kiltų dar 27 problemos ir tada kiltų tokių problemų, kurių dabar nėra. Na, o jūs Vokietijoje, ypač didėjant gyventojams, didėjant procentams, jau yra pasiekti 47 procentai, na, jūs tikrai galite išspręsti šią problemą ir manau, kad tikrai tai padarysite. Dėkuoju. Lambert Fanister. Prašau, Konstanca. Dėkuoju. Aš kalbu ne tik kaip koordinatorė, bet taip pat pa, e, pavaduoju ir šešėlinę pranešėją, kuri paprašė perduoti šiek tiek informacijos. Na, nekartosiu viso to, ką jau užsakė kolegos, bet grįžtu prie paties pirmo dalyko, kurį minėjo komisijos narys Almunija šį rytą. Tiesa, kad kiekvienas turi imti savo pareigų, vykdyti savo užduotis pagal savo kompetencijas, bet vis dėlto reikia tam tikros bendrosios krypties Europos politikoje. Ir mes sanglados politikos ne, ne, nerengėme tam, kad skatiname tik vieną sritį. Mes pasitelkėme ją tam, kad visi regionai galėtų aukti patys ir taptų labiau konkurencingesniais. Uh, Taigi manau, kad tikrai reikėtų bendro požiūrio ir juo vadovaujantis galėtume sanglodos politikos, konkurencijos politikos žemėlapis sutapatinti, suvienodinti tarpusavėje. Na, aš iš tikrųjų dar domėjausi situaciją dar prieš geležinę uždangą. Na, aš iš tikrųjų Vokietijos, Vokietijos pasienį mačiau iš kitos uždangos pusės. Taigi, reikia padėti silpnesniems regionams, bet taip pat išsivyščiusiuose, išsivyščiusiuose regionuose reikia padėti ne tik vidutinės ir mažas įmonės, bet ir didelės. Ne tik vidutinėms ir mažoms įmonėms, bet ir didelėms įmonėms. Na, žinoma, jūsų tikrai tai yra jūsų išskirtinė kompetencija. Jūs turite atsižvelgti į diskusijas dėl regioninio reglamento ir reikia žiūrėti į, tas, į tą išimčių reglamentą, kurį mes patvirtinome su dviem įstatymų leidėjais. Na ir komisija dalyvavo šiuose trišaliuose e, dialoguose, šiuose darybose. Taigi mūsų bendras tikslas yra, kad sanglaudos politika taptų 20, e, Europos 2020 strategija. Taigi mes turime visi kartu eiti tą pačią kryptimi. Ir manau, kad mes visi turėtume rodyti, kad esame labiau pasirengę ieškoti kompromiso eiti tą pačią linkmę. Ir tai nėra tik šio komiteto minima kryptis, daugelis apie tai kalba ir tikrai reikėtų paprašyti, paraginti komisijos nariai apgalvoti šį klausimą dar kartą ir galbūt pateikti pasiūlymai galėtų būti pakeisti. Plenarnės sesijos metu supratau, kad jūs šiek tiek būtumėte lankstus, galėtumėte įtraukti dar naujus aspektus į šį reglamentą dėl pagalbos. Dar porą klausimų turėčiau. Kokia yra deminimis pakeitimo situaciją, nes dabar bendrajame reglamente, dėl bendrojo reglamento mes dalinai sudarėme. Jeigu įmonės išsikelia iš ES, dar netgi ir dešimt metų praėjus jos gali, galima prašyti gražinti pagalbą, jeigu įmonė yra uždaroma ir iškeliama į, iškeliama kitur. Ar galite įtraukti tokią informaciją į šį reglamentą? Ir dar vienas klausimas. Jūs minėjote, kad norėtumėte padėti nauja, naujoms įmonėms, taip vadinamoms Greenfield. Kokia yra didelių įmonių situacija, kurios, tarkim, restruktūrizuoja e, įmonę, jos pasikeičia visiškai? dar ir todėl, kad kartais yra labai daug investuojama. kurios vykdo taip vadinamas plyno lauko investicijas. Ir e, kartais tokios įmonės restruktūrizuoja visiškai savo veiklą, kokia jų situacija. Ačiū. Noriu visų pirma priminti tai, ką sakiau savo pasisakymo pradžioje. Iš ties būtų pageidautina perėti prie bendrų tikslų regioninės pagalbos, kalbant apie regioninės pagalbos gairias ir kitas rytis, kuriuose dirbame tarp, tą pačią dvasę, e, bandydami modernizuoti požiūrį į valstybės pagalbą. Turime stebėti valstybės pagalbą, užtikrinti jo stebėseną ir pasiekti, kad jie atitiktų kitas mūsų strategijas ir prioritetus visose institucijose ir valstybėse narėse. Jei pažvelgsime į sritis, kurios yra aptartos gairėse, pamatysite, kad mes taikome tą pačią perspektyvą, tą patį požiūrį, kaip ir sanglaudos politikos peržiūroje, kitų teisės aktų peržiūroje. Pavyzdžiui, pažvelkime, kaip struktūriniai regionų ir sanglaudos fondai e, bus panaudojami teikti pagalbą stambioms įmonėms. Iki šiol buvo laikytasi štai kokio požiūrio. E, čia mano kolega ponas Han jums tai rodytų, parodytų, požiūris buvo griežtesnis. Ir pagal naująjį regionų, regionų fondo reglamentą yra šioks toks pasikeitimas Ir mes norime užtikrinti, kad, val, kad viešosios, viešųjų fondų lėšos būtų skirtos moksliniams tyrimams, inovacijai, energetikai ir aplinkosaugai. Ir numatome galimybę finansuoti projektus e, skirtus moksliniams tyrimams, inovacijoms, plėtotei, energetikai, aplinkosaugai. Taigi, kaip jau sakiau, tie e, nustatyti prioritetai turėtų būti atsispindėti gairėse, kad pagalba ir pagalba gali būti teikiama stambioms įmonėms, jeigu jos tenkina šiuos kriterijus. Kitaip sakant, mes priartėjame prie sanglaudos politikos instrumento, bet galima sakyti, kad sanglaudos politika e, priartėjo prie e, valstybės pagalbos stebėsenos taisyklių. Pavyzdžiui, įmonių e, gamybos iškelimo klausimai. Pagal dabartinės regionų plėtros gairias, jas taikant, bandome e, nesudaryti galimybės pasinaudoti pagalbą, paskui iškelti gamybą svetur. Ir naujose gairiose atsiranda nauji kriterijai. Mes būsime dar griežtesni, kad išvengtume tokios padėties, kuomet pasinaudoja valstybės pagalba, e, gamyba yra iškeliama. Jeigu e, du metus iki, prašymo, iki pagalbos prašymo buvo e, nutraukta kokių nors gaminių gamyba, bus privalu teikti pranešimus komisijai, nes arba kokio dydžio e, apie kokio dydžio paramą kalbama. Jei e, naudos gavėjas e, perkelia savo gamybą į regioną, kuris gauna paramą ir jeigu, e, ir jeigu tai e, atsiliepia naudos ir kaštų santykiui tame regione, tai pagalba ne, negalės būti suteikta. Jūs klausėte apie deminimis taisyklę. Ji nustato, pagal ją nustatomas tam tikras lengstis riba, žemiau kurios tai jau nebėra valstybės pagalba, nes e, šią pagalbą, ši pagalba nepadarys jokio poveikio vidaus rinkai. Ir toliau šią taisyklę plėtosime šiais metais bei kitų metų pradžioje. Ir mūsų pozicija yra tokia, kad dabartinės ribos deminimis taisyklės taikymui neturėtų būti keičiamos ir valstybės narės tam pritarė. Kaip jau sakiau anksčiau, regioninės pagalbos gairės ir visos kitos gairės leidžia išplėtoti išimtis taikomas tam tikroms kategorijoms e, ataskaitų teikimo srityje ir tos išimtis bus e, dar didesnės. Tai yra, bus daugiau atvejų, kuomet ne, ne, nebus taikoma prievalė teikti ataskaitas Briuseliui. Tačiau dėminimis taisyklės išplėtimas gali būti labai abejotinas dalykas, nes daugybė valstybių susiduria su sunkumais biudžete ir mm, spaudimu ir tai visą tai gali pasijusti ir atsitikti atsiliepti. Prieš porą metų deminimis atvejų skaičius išaugo, tas skaičius pasikeitė ir būtent tuo met e, e pajutame stipriausią krizės poveikį. Pamatysite, kad deminimis taisyklė aktuali ne tuo met, kai skirstomas finansavimas e, skiriamas finansavimas tiems, kuriems labiausiai jo reikia. klausydamasis jūsų pasisakymo, e, kai, tu, kai turėjau omeny plyno, kai kalbėjau apie plyno lauko investicijas, turėjau omeny investuotoją, kuris e, nusprendžia kurti naują gamyklą, naują infrastruktūrą. Tai tiesiog įvaizdis, tai gali būti naujas kompleksas. Uh, galbūt kažkur tai plyname lauke, bet tai tik įvaizdis. Pirmininkė, siūlau uh, užduoti klausimus grupėmis. Ponas Winkler. Ačiū. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pristatymą, nes jis e, puikiai atskleidžia, kad Jūs skiriate šiam klausimui daug dėmesio ir einat ir darote žingsnį mūsų kryptimi, mūsų linkme. Aš pritariu visiems kitiems kalbėtojams ir noriu pabrėžti, koks svarbus yra šis klausimas. Kalbame apie e, paramos dydžio skirtumus A regionams ir C regionams. Tai ypač aktualu mūsų regionui. Na, Bavarija, aišku, yra visai kitas atvejs, bet būtų svarbu kad žemėlaipiai būtų kiek įmanoma labiau suderinti, nuoseklesni, yra e, e, pereinamojo laikotarpio taisyklės taikomos ir struktūriniams fondams. Todėl būtų gerai, kad tos gairės būtų suderintos, kai jos taikomos A ir C regionams, kuomet iškeliamos įmonės, iškeliama gamyba, kas nusprendžia, kas yra naujas produktas. Pateiksiu pavyzdį. Nano ir mikroelektronika. Pavyzdžiui, Dresdene keičiame gamybą nuo 300-450 mm atsiranda nauji gaminiai. Ar tai yra nauji, naujas gaminys? Jei ne, tai kas tai yra? Šis gaminys, pavyzdžiui, yra tikrai svarbus ateičiai. Taigi siūlau labai tiksliai e, šitai išsiaiškinti. Jei pažvelgsime, panagrinėsime investicijas didžiųjų įmonių, kurios su savimi e, patraukia daugybę mažų įmonių. Mes susilpninsime Europą, jeigu ne, visiškai to, tai nekreipsime dėmesio. Pirmininkė, mes e, visi bandome susijęti sanglaudos politiką ir gairias. Mano klausimas skirta e, e, liečia konkrečius elementus. Jūs sakėte, kad tai ne tas pats, bet noriu paklausti, ar tie du elementai vienas kitą papildo, ar turėtų vienas kitą papildyti, nes kai kurie elementai sutampa, jie tiesiog yra bendri, o ne vienas kitą papildantis. Pavyzdžiui, rengiu pranešimą dėl regionų plėtros fondo, jūs kalbėjote apie jį. Ir šiame fonde mes bandome pakeisti tekstą siekdami konkretaus tikslo. Ir tas tikslas būtų štai koks. Suteikti galimybę investuoti į didelės įmonės. Kitas elementas, momentas, MVI veikla, metodas. Darau prielaidą kad e, dėrybose ir, ir komisijos atstovai dalyvaujantis trilogė, jeigu jie teikia pasiūlymą kažkokį, tai jie remiasi gairėmis. Ar tai ne tie patys žmonės, ar jie nesiremia, nes ar tai ne tie patys žmonės? Ar jie bendraudami su mumis pristatys požiūrį, kuris atsispindės gairėse? Ar jie teikia pasiūlymą, turėdama mini, kas bus gairėse? Mums Mes deramės ne su regionų direktoratu, bet su komisija. Taigi, pirmas klausimas apie didelės įmonės. Sabės įmonės, toliau energetika. Svarbiausia leisti regionų plėtros fondo lėšomis, lėšas panaudoti investicijoms į energetiką, transportą ir e, energijos saugojimo įrangą, talpyklas ir informuosime žmonės apie tai, kad tokia galimybė atsiranda. Kas bus, kai perskaitysime gairės? Jeigu kažkas bus leidžiama gairėse arba kažkas neleidžiama, kaip, kaip tie dalykai papildo vienas kitą? Kit, dar vienas dalykas - oro uostai. Deramės dėl oro uostų, ypač dėl aplinkos sauginių aspektų susijusių su oro uostais. Ir ar tai atsispindės gairėse? Jei kalbame apie investicijas į oro uostus, tai tai susijęs su aplink aplinkos apsaugą. Tai svarbus dalykai. Ir kaip pranešėja, mane tai ypač domina, jeigu deruosi dėl kažko, tai ar tai bus papildomi aspektai, ar jie atsispindės gairėse, ar galbūt jūs nustepsite, kad kuomet baigsime dėrybas, e, rezultatas bus nebūtinai toks, kokio tikėjomės, visiškai prieštaraujantis mūsų lūkesčiams paskatos efektas. E, ka, ka, remiantis šiuo matmeniu, kada pras, atsiranda galimybė skirti investiciją. Padėkite mums, supra, mums suprasti sąsąs tarp sanglaudos politikos ir regionės pagalbos gairių. Jeigu jos dabar dar netitinka, nesutampa, kada tai bus, kada tas momentas bus pasiektas kalbame apie skirtingų politikos sričių konvergenciją čia. Kogeneravimas, centrinis šildymas, tai finansuojama iš struktūrinių fondų, visa tai su energetika, tai su energetika susiję klausimai ir man atrodo, tai jie yra svarbus. Ši diskusija jau vyko Strasbūre, aš, aš pats esu iš Madeiros, vieno iš atokių ES regionų. Ir kalbant apie naująjį pasiūlymą dėl gairių, jame išvelgiu gerų ir netokių gerų dalykų. Kalbant apie tos e, negatyvius dalykus, apie tai jau kalbėjome. Ir dabar norėčiau aptarti pozityvius aspektus. Komisijos pasiūlyme yra e, pasiūlymai dėl ypač tokių nepalankiose vietovės esančių regionų ir numatoma, kad jie neprivalės teikti ataskaitų e, komisijai. Tačiau gairių tekstas nėra pakankamai tikslus ir aiškus. Nepaaiškinta kuriems regionams bus taikoma išim, taikomos išimtis. Taigi noriu paklausti, ar nemanote, kad būtų buvę naudingiau, jei, jei būtume tuo pat metu peržiūrėję ir bendrąjį reglamentą e, kategorijų pagrindų, o ne tik e, pritaikę bendrą globalizuotą požiūrį. Taip pat noriu kai ką pasakyti, naudodamasis tuo, kad esate čia, ir aptarti dar vieną valstybės pagalbos aspektą. Norėčiau pakalbėti apie Kanarų e, salose taikomą mokestį AIE sutrumpinimu. Šis klausimas svarstamas Kanarų salose, tai, bet tai aktualu ne tik Kanarų saloms, tai aktualu ir Madeirai, ir prie ir prekybai e, tarp ypač tokių regionų. Kalbant, jūs kalbėjote apie vidaus rinkos apsaugą. Noriu pa paprašyti jūsų skirti dėmesio šiam klausimui, nes tai aktualus klausimas kitiems tokiems regionams. E, nes ar abiejų regionų e, kai kurie na, konkur, kai kurie veiksniai iškraipo kompe, konkurenciją. Tai yra mokestis taikomas kai kurioms prekiams. Tačiau kai kurios prekės, kurioms taikomas tas mokestis, net nėra gaminamos Kanarų salose. Prašau žodis Jums, komisarė. Ačiū. Pabandysiu atsakyti visų trijų narių užduotus klausimus. Visų pirma, kaip mes traktuojame pers, pereinamojo laikotarpio regionus. Mes esame apibrėžę C, reg C regionai, arba kitaip suformuluosiu gairių projekte mes kalbame apie patvirtintus C regionus, C tipo regionus, tai yra e, regionai, kurie patvirtinti nelaukiant nacionalinių ž... valstybių parengtų žemėlapių. 2000, pagal 2080 metų skaičius, jeigu tai regionai, kurie jau yra pasiekę 75 procentus ES išsivystimo vidurką, bet kurie iki 2008 dar nebuvo jo pasiekę. Pagal dabartinį reglamentą, tai yra regionai, kurie peržengs tą slengsti per kitus septynerius metus, tai yra C regionai, e, dar nelaukiant patvirtintų žemėlapių iš valstybių narių. Kitais atvejais kiti regionai. Tai nebus pavyzdžiui, jeigu, jeigu tai nėra C regionai, tai, tie, tai, tai yra regionai, kurių statusas bus svarstomas tada, kai valstybės narės patvirtins savo teritorijų žemėlapius. Jos tai padarys per atinančius kelis mėnesius ir tuomet turėsime atsižvelgti į gyventojų skaičių gyvenant gyventojų skaičių gyvenantį A regi, tipo regionuose ir C, patvirtintose C regionuose Ir tu, tokių gyventojų skaičius bus nustatytas kiekvienos valstybės atveju, remiantis pat, gairėse patvirtintais kriterijais. Ir paskui gyventojų skaičius paskirstamas, gyventojų skaičius apskaičiuojamas e, konkrečioje valstybėje, remiantis nacionalinėmis procedūromis. Tai yra A gyventojai, kurie priskirtini A regionams ir gyventojų skaičius, kuris priskirtinas C regionams. Skirtumus tarp jų ski, e, bus apspręsti, patvirtinti remiantis nacionalinėmis procedūromis. Kaip, kas yra naujas gaminys, jūs minėjote e, silicio slėnio tipo technologijas, E, elektroninės mikroschemas. Apie tai kalbėsiu su kolegė Nelikrus ir e, jos direktorato tarnybomis. Ir būtent dėl šios sektoriaus mums ir pavyko susitarti. Mes, egzistuoja bendras supratimas dėl to, kas yra naujas gaminys. Bet turiu pasakyti, kad tas tikslus apibrėžimas naujo gaminio kad, tuo, kad jam galima būtų prašyti pagalbos, paramos į regione, kad, bu, kad būtų tenkinti visi kriterijai. Mes turime nagrinėti kiekvienu konkrečiu atveju. Pavyzdžiui, stambių projektų atveju mes turime viską kruopšiai išanalizuoti, e, peržiūrėti mums pateiktus dokumentus ir aš negaliu jums pacituoti kažkokios bendros taisyklės, kuri bus visada taikoma, nes kiekvienu konkrečiu atveju turėsime e, ištirti konkretų atvejį. E, besidubliuojantis elementai. Kaip jūs sakėte, komisija yra kolegiali institucija. Aš e, sėkmingai bendarbiauju su kolega Han. Mūsų tarnybų darbas koordinuojamas, mūsų direktoratai dirba drauge. Johannes Han ir jo tarnybos tikrai nebus nustebę sužinoję apie naujas, naujų gairių atsiradimą regioninės pagalbos, nes jis dalyvavo svarstančias gairias ir sekė visą procesą. Ir jeigu jūs kaip pranešėjas norite e, daugiau informacijos apie regioninio fondo, regionų plėtros fondo reglamentą, e, be to, ką aš pasakiau, jeigu jums reikia detalių naujų regioninės pag... plėtros pagalbos taisyklių, tai mano tarnyba, e, konkurencingumo direktoratas, draugė su regionu, e, generaliniu direktoratu yra pasiruošę jums padėti. Bet aš noriu pabrėžti, kad surprizų niekam tikrai čia nebus. Bet galbūt mus tai nustebins. Kada norite susitikti su mano tarnybos atstovais? Šiandien, po pietų, rytoj iš ryto, savaitgali, kitą savaitę. Prašau. Rengiu teik, rengiuosi teikti e, komisijos narių kolegijai galutinį taisyklių varianto tvirtinimą birželio viduryje. Iki tos dienos turime galimybę susitikti. Ir aš mielai sus, suorganizuosiu tą susitikimą, nes nenoriu, kad ir jums būtų kažkokių tai netikėtumų. Paskatos efektas. Galime čia pakalbėti apie tai, ką laikome paskatos efektu. E, turime sukaupę patirties ir žinome, kaip analizuoti, kaip nustatyti e, e, paskatos efektą, reikia nustatyti, reikia išsiaiškinti priešingą situaciją, iš, išsivaizduoti priešingą situaciją. Tai yra, kaip viskas atrodytų, jeigu valstybės pagalba nebūtų teikiama, jeigu projektas įgyvendinamas tame pačiame regione, tomis pačiomis sąlygomis, bet valstybės pagalba nesukuria paskatos efekto. Investicijo, pavyzdžiui, jeigu ta investicija iš vis ne, ne, nebūtų skiriama. Jeigu tuo atveju, jeigu nėra valstybės pagalbos ir jeigu valstybė pagalba yra svarbiausias paskutinis argumentas įtikinantis investuotoje investuoti konkrečioje srityje, konkrečioje vietovėje, tai, tai ir yra paskatos efektas. Būtent todėl ir sakiau, kad plyno lauko investicija pagal savo apibriešti yra E, jį, jį užtikrina paskatos efektą, nes tai yra nauja investicija. Koks yra atspirties taškas, kada investuotojas gali pradėti renkti projektą? Tai nesusijęs su paskatos efektu, e, tai yra susijęs su kitomis e, status quo nuostatomis. Jeigu mes komisijos lygmenį turime nuspręsti, ar konkrečiu atveju valstybės pagalba gali būti teikiama ir jeigu apie investicinį projektą pranešta komisijai, tuomet tų lėšų skirimas ir panaudojimas negali e, vykti anksčiau, nei mes priimame sprendimą. Tai yra ta tokia e, apribojinti nuostata. Ya las hemos discutido varias veces. Tai yra kai kas, ką mes jau keletą kartų esame aptarę. Na ir pradžioje noriu pasakyti, kad šitos gairės, regioninės paramos gairės ir tos uh, reglamentas taikantis išimtis, tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Vienu atveju mes kalbame apie uh, būtinumą iš anksto pranešti, iš kitos pusės ne. Taigi šitas reglamentas, kalbantis apie išimtis, dabar yra aptariamas, galbūt birželio mėnesį jiems bus pritarta, o galbūt jis bus priimtas tik tai galia metų. Kai mes, jeigu, na, tiesiog pirmiausia patvirtinsime gairias, tai tiesiog gerai, turėsime tam tikrą jau kelrodį, o tam valstybėm narėms reikia laiko, kad galima būtų pradėti taikyti, kad jis jau įsigaliotų. Uh, Na, taigi, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie Kanarų salas, aš tą patį klausimą uždaviau, e, tą klausimą, kurį jūs man dabar nukreipėte. E, taigi, man atrodo, reikės į tai pasižiūrėti, turint galvoje bendrą A kontekstą. Ir tą specialų tokį režimą taikomą Madeirai ir Kanarų saloms. Tam, kad galėčiau tai padaryti, reikės pakalbėti su komisaru Semete, kuris atsakingas už mokesčius, muito mokesčius. Ir jie turės man pasakyti, ar yra tam tam tikri mokesčiai Kanaro salose atitinka bendrus mokesčių įstatymus. Jeigu jie net, netitinka bendrų Europos mokesčių teisės aktų, tada žinoma jau reikės tiesiog žiūrėti kitaip. Ir, o jeigu atitinka, tai galbūt tada reikėtų pasižiūrėti, ar jam galima taikyti šitą paramą. Labai trumpai Jūs daug mums pasakėte, paaiškinate, mes kalbame apie gairias paramai gauti. Aš vis dėlto jaučiu, kad reikėtų iš. Turėčiau iškelti klausimą dėl komisijos pasiūlymo liečiančio didelės įmonės C regione. Nenorime kad tai būtų dar viena papildoma kliūtis toms sritims, kurios na, yra ne visiškai dar pasiekusios reikalingos padėties. Monika. <laughs> Na, aš tiesiog net tą kėdę sužėmusi, manau. Taip. Aš iš to regiono, apie kurį mes jau kalbėjome, ir jau kalbėjome apie tai, na, pas mus gyvena 50 tūkstančių žmonių ir praradome 40 tūkstančių darbo vietų ir e, mes stengiamės atkurti jas nuo 2007 metų. 25-30 e, procentų e, paramą gavome, o nuo 2007 komisija jau čimiai sumažino paramą. Na, mes sugebėjome su kurti e, naujų darbo vietų. Tačiau, nepininkė, jūs sakėte, kad komisijoje jūs atsakingi už tas gairias ir todėl komisija, manau, yra atsakinga už e, šitą valst... paramą, valstybės paramą ir kodėl e, mano regionas patenka į tą 25 procentų lygmenį. Aš kalbu ne tik tai savo regiono vardu, bet ir kitų regionų vardu, kurie atsidūrė panašioje padėtyje, pažiūrėjau, ir kitur, kur AC regionai, na, jeigu jūs atsakingi, tada turėčiau pasakyti, kad nėra sąžininga pasakyti, kad mes tiesiog bandysime išspręsti problemą, tiesiog perskaitami tos regionus, kad Vokietijoje girdisi tokių argumentų, kas atsitiks, jeigu Tai yra, kur turėtų ta parama patekti, pavyzdžiui, toje srityje, pavyzdžiui, kuri galbūt negali konkuruoti pramonės srityje. Manau, kad komisija iš tikrųjų atsakinga už tai, kad ta problema būtų išspręsta. Aš nesakau, kad viskas turi būti kardinaliai pakeista tuose tarpinėse tokiuose srityse bet kada kalbame apie 25 procentų e, tą lygmenį ir kada kalbate apie dar sumažinimą ir jūs sakote, kad tai Vokietijos problema. Manau, kad kolegos neprieštaraus, e, kad dar išgirsime atsakymą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Aš taip pat iš Bavarijos, iš tokio regiono maždaug, sakykime, mes atskirti nuo e, Estrijos ir maždaug tokia pat padėtyje, kaip Monika apibūdino per pastaruosius dešimt metų. 7 tūkstančiai gyventojų persikraustė į Čekiją. Taip, tokia mm, sritise šalia sienų, įsikūrusi šalia valstybės sienų, tai problemos kyla. Pasienyje. Per mane turėtų būti daugiau kaip 15 procentų. Taigi skirtumai neturėtų siekti daugiau kaip 15 procentų. Tai labai svarbu, kada kalbame apie naudos gavėjus. Žinoma, labai džiaugiamės, kad bent jau spigliuota vėl e, pranyko. Tačiau man atrodo, kad komisija gali iš tikrųjų daug padaryti, spręsdami šitą problemą. Jūs manote, kad tai tik Vokietijos problema. Tai Austrijos problema lygiai taip pat. Jūs jau kalbėjote apie tai. Na, norėčiau pabrėžti, kas buvo anksčiau sakyta, kad daugiau kaip 15 procentų, žodžiu, nėra toleruotina. Pirmininkė, manau, kad galėčiau atsakyti, pateikti tokį pat atsakymą į visus iškeltus paskutinius klausimus. Jeigu pasižiūrėsite į naujausią gairių tekstą, pamatysite, kad jeigu kalbam apie C regioną, tą, kuris yra gairėse, arba C regioną, kuris remiasi nacionaliniu aktų pagrindais, na, matote, kad pavyzdžiui, na, skirtumas kad 15 procentų skiriasi nuo A regiono, kurie yra prie sienos. A, tai matote, kad tas 15 procentų jau yra gairėse. Na, mes, reiškia, žiūrime į tai panašiai, tuo aš labai džiaugiuosi, kad sutarime čia. A, pana Alma ir visi kiti pasisakė tą pačią temą. Dar norėčiau vienu klausimu atsakyti, kas atsakingas iš tikrųjų, kieno tai atsakomybė. Ar tas, na, atrodo, asmo, kuris turi tam tikrą valdžią, tam tikras galimybės, tai yra valstybės a, paramos a, valdymas, tvarkymas yra komisijos atsakomybė. O kada kalbame apie atskiras valstybės nares ir jų projektus, jų planus, tai yra valstybės narės, ką Ypač, kada kalbama apie mūsų aptariamą sritį. Na, man atrodo, mes visi maždaug tą patį sakome, nors su skirtingomis kalbomis. A, jeigu aš pasakysiu, ne, pavyzdžiui, valstybės narės neturi teisės a, nustatyti savo, a, pavyzdžiui, tos planus. Kaip jūs tai pasižiūrėjote? Įsivaizduoju, kokia jūsų reakcija būtų. Mes atsakingi už e, vieną dalyką, mes iš tikrųjų turime pakankamai daug darbo ir atliekame tai, e, už ką mes atsakingi, o jūs, valstybės narės, e, turi tam tikrus įgaliojimus spręsti tam tikrus klausimus. Norėčiau pabaigti, na, iškeldama porą tokių dalykų. Žinoma, jūs žinote, kad pinigai, e, kurie investuojami į šią politiką. Na, čia kalbama apie 2015 metus. Tikiuosi, kad komisija nesukurs kažko iš tikrųjų, na, tokio neužtikrina, neužtikrinto. neužtikrinto to, kas neleistų iš tikrųjų spręsti dabar problemų, dabartinių problemų. Antras dalykas, žinoma, jūs suprantate, kad mes iš tikrųjų teikiame pirmenybę regioninėms gairiams, o ne sektoriniams gairiams. Na, tiesiog reikia atkreipti dėmesį į įvairius regionų skirtumus, skirtybės. Ir ypač kada kalbame apie investicijas į energetikos sektorių, į didžiasias įmonės. Na, pavyzdžiui, netgi čia galima pavyzdį pateikti kaip ir to Londono tam tikros ryties regiono. Kaip Taigi, matome skirtumai tiesiog tarp atskirų, tarp atskirų regionų labiau negu atskirų sektorių. Žinoma, atkreipime dėmesį į jūsų pastabas. Taip, na, visa analizė, kurią mes atliekame, mūsų sprendimai vis padaryti nepamirštant regionų dimensijos. Netgi jeigu e, nagrinėsime kai kurios projektus, atkreidami e, dėmesį į konkurencingumą tarp atskirų sektorių, man atrodo, tai tik tai logiška. Pavyzdžiui, kada kalbame apie inovacijas, na, tiesiog kada kalbame apie atskirą projektą, taikydami kitus uh, kriterijus, būtent todėl, kad jie yra vietoje geografinėje platumoje, o ne kitoje. Taigi antroje metų pusėje Na, galbūt ir pabaigoje šių metų, 2014 metų pradžioje reglamentą komisija priims. Ir aš ketinu įdėti į gairės tokį dalyką, kad gairės jau būtų atvirtintos ir įsigaliotų 2014 pradžioje, kad būtų suteikta tam tikra laiko analizai, paaiškinimams apie tai, kas iš tikrųjų tos naujos gairės, nekiltų neiškumų, koordinuojant atskirų regionų, regionų gairės. Baigiant Norėčiau tik paminėti, kad jeigu aš gerai e, supratau, kad e, dėl mano pranešimo bus balsuojama vidury birželio mėnesį. E, na, sudarinant su gairėmis, labai ačiū už tai. Man atrodo, komisija labai atidžiai nagrinėja jūsų pranešimą. nežinau, ką darome sulaukę komisijos narių, ar reikia paploti jiems, ne, paprastai neploja, tai taip padėkosime, ačiū labai. Manuta, eskerrik asko. ¿Eh? Yo voy a pensar que se puede hacer. Dime, me invitas un día a comer y... Uh, yes, it, it to... Mėly kolegos, mes balsuosime, bet dar prieš tai dvi minutės norėčiau paukoti informacinio pobūdžio informacijai. Kaip žinote, kas vakar su mumis dalyvavo posėdėje, jau tai žino, kad mes norėtume balsuoti dėl e, bendrųjų ir finansinių reglamentų birželio mėnesio posėdėje ir tikėkime, kad visas procesas bus pasibaigęs ir kad mes pagaliau mūsų piliečiams paruošime šios dokumentus ir jie bus patvirtinti spalio mėnesio plenarinės sesijos metu. Ir ši politika turėtų įsigalioti sausio pirmąją dieną. Na, tai priklauso žinoma ir nuo dėrybų pirmininkaujant Airijai dėl dėrybų dėl e, daugiametės finansinės perspektyvos buvo pateikti pakeitimai šių metų biudžetui. Na ir jūs tikriausiai jau girdėjote savo politinėse frakcijose diskusijos apie DFP ir apie biudžetą. Ir tikriausiai girdėjote, kad kilo tam tikros rizikos. Mes dar negalime pabaigti dėrybų, nenusprendę, kokie turėtų būti e, skaičiai tame reglamente. Mums reikia pasitekti bendrų sprendimo procedūrą ir tikriausiai žinote, kad neaišku, ar pabaigsime iki Liepos pabaigos darybos, darybų dėl DFP. Tikriausiai mums teks tęsti darybas ir pasibaigus vasarai. Tai norėčiau jūs informuoti, kokios gali būti to pasiekmės. Tai gali turėti pasiekmių net dviems metams. Todėl, kad dabar mūsų komitete yra rengiamasi dėryboms, dedama labai daug pastangų ir vėliau gali uh, būti sumenkintas tas mūsų darbas, jeigu dėrybų, dėrybos neduos lauktų rezultatų. Taigi, na, neraginu jūsų nieko daryti, nekeliu jokių sąlygų, tačiau norėjau tiesiog jums priminti, kad e, gali būti tam tikrų pasiekmių, jeigu sprendimas dėl DFP nebus priimtas. Gali būti tam tikrų pasiekmių mūsų politikai nuo sausio pirmosios dienos. Taigi mes turime būti suinteresuoti, aiškinti mūsų kolegoms, kas, e, ką reiškia metų biudžetas, saglodos politikai. Na ir yra taip pat e, tam tikrų kolegų, kurie nežino, ką tai reikš, jeigu nuo sausio pirmos neturėsime tokios politikos. Taigi, tikriausiai regionuose taip pat e, išklausysite tokios nuomonės, kad e, reikia kuo greičiau mums tokios politikos, kad galėtume pradėti investuoti nuo sausio, jau ruošiamas regionuose. Taigi norėčiau tiesiog įspėti jūs apie tai, pagalvokite e, apie tai, mums reikia finansavimo šiai politikai kuo įmanoma greičiau. Na, o dabar pradėsime balsavimą. Turime patikrinti, gal galėtumėte įstatyti jūsų korteles. Miguel, pradėkite balsavimą, prašau. Lietuvių vertėjai norėtų pasiklausti, ar yra salėje klausančių vertimo į lietuvių kalbą. Jeigu jūs klausote vertimo į lietuvių kalbą, gal galite pasisukti į penkioliktąją kabiną. Ačiū. Fake vote now to check whether your cards work. Whatever. Whatever, you can push whichever uh, just to check the cards. Doesn't, there are still four people didn't check their cards. Three. Okay, we, we go.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 Taigi norėčiau pasinaudoti progą ir informuoti apie sprendimus, kuriuos priemė koordinatoriai vakar. Mes paruošėme ataskaitas ir e, nuomonės. Kalbant apie e, teisinę ataskaitą, ICA remdamasi tarybos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 Susitarėme kitą susitikimą, kitą susitikimą su nacionaliniu parlamentu atstovais surenkti lapkričio pabaigoje, lapkričio 27-28. Šį klausimą apsvarstėme ir sutarėme dirbti. Dar, dar renksime galutinę versiją pasiūlymo ir siūlysime aptarti įgyvendinimo srities iššūkius sanglaudos politikos srityje. Ir prieš tą numatomą renginį e, kalbėsimės ir apsispręsime, svarstysime dėl nu, numatomo susitikimo su nacionaliniu parlamento atstovais e, diskusijų turinio. Taip pat sutarėme nesiųsti laiško tiems, kurie derasi dėl daugiametės finansavimo programos ir neprašyti majoto e, departamentui papildomo finansavimo. Tokį sprendimą priemė politiniai koordinatoriai ir ką tik pristačiau jį jūsų pritarimui. Darau prielaidą, kad tam e, siūlymui pritarta ir dabar Moicos Klėvos Kekuš pranešimas dėl E, energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimu ir po jų poveikio vykdant sąnaudos politiką. Prašau žodis Jums pristatyti šį klausimą. Dėkuoju. Aš parašiau savo kalbą sloveniškai ir maniau, kad bus vertimas. Deja, vertimo nėra, todėl labai atsiprašau, bet kalbėsiu angliškai. Kalbėsiu sloveniškai kitą kartą. Tikiuosi, kad bus galima, kad vertimas bus. Taigi, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, aš tikrai džiaugiuosi, kad mes pradėjome diskusijas dėl vartojimo efektyvumo ir sanglaudos politikos. Mes e, suprantame, kad e, energijos vartojimo efektyvumas jau seniai yra svarbi tema Europoje ir yra numatyta, kad reikia 20 procentų sumažinti energijos vartojimą iki 2020 metų. Tai yra Europos 2020 strategijoje taip pat. Ir reikia skatinti energijos e, naudojimo efektyvumą ir šio, šią politiką reikia sustiprinti. Energijos vartojimo efektyvumas yra svarbus taip pat e, ir konkurencingumui bei kovai su klimato kaita. Reikia investuoti į energijos vartojimo efektyvumą ir taip galime gauti naudos šeimai, šeimoms. Ir įmonėms bus galima sukurti daugiau darbo vietų, galima skatinti augimą ir taip pat bus galima skatinti pereiti prie mažai anglės dvideginio išmetančių gamybos metodų. Taip pat reikėtų siekti energijos vartojimo efektyvumo, tyriant įvairių finansavimo priemonių poveikį. Taigi būtent viso to siekiu savo ataskaitoje. Uh, Didesnis energijos vartojimo efektyvumas yra susijęs taip pat ir su efektyvesniu transportu, efektyvesniais būstais. Institucijos ir ypač vietos ir regionų institucijos, e, jų vaidmuo yra labai svarbus ir naujų būstų sektorius taip pat yra labai svarbus šioje ataskaitoje. Aš siūlau priemonės, kaip būtų galima sutaupyti daugiau lėšų, statant naujus pastatus ir į tai reikėtų atsižvelgti į naują programavimo laikotarpį 2013-2020 metams. Taip pat e, atsižvelgiau ir į esamus projektus, e, esamas ES priemonės ir e, į Europos auditorių teismo ataskaitą išvadas, kurios buvo pateiktos prieš porą savaičių. Reikėtų, reikėtų kad būtų investuojama į išmanius tinklus, išmanius energijos tinklus ir reikia remti e, energijos vartojimo efektyvumą per struktūrinius fondus. Ruoždama savo ataskaitą, ruošiant mano ataskaitą, vyko vis dar trialogas, trišalis dialogas ir apie detalės, to dialogo detalės dabar nekalbėsiu Na, mes galime paruošti šią ataskaitą, gerai ją paruošti ir į ataskaitą galime taip pat įtraukti ir pakeitimus. E, iš ERDF ir bendrojo reglamento. Kalbant apie informavimo, e, informatumo skatinimą, informacijos sklaidą, na, manau, kad ši tema yra labai svarbi. Tai viena iš tų temų, kurios, e, kurioms yra suteikiama nepakankamai svarbos. Bet kalbant su regioninių ir vietos institucijų atstovais, visiems paaiškėja, na taip pat kalbant ir su kitomis suinteresuotomis šalimis, dažnai e, girdime teigiant, kad iš tikrųjų reikėtų daugiau informacijos apie gerąją praktiką, daugiau informacijos apie privalumus e, investuojant į energijos vartojimo efektyvumą ir taip pat apie galimybės finansuoti projektus pasitelkiant naujas finansinės priemonės. E, finansinės priemonės yra svarbi šios ataskaitos dalis. Taip pat norėjau pabrėžti, kad komisija, kuri mums ir kitoms suinteresuotosoms šalims žadėjo tam tikras off-the-shelf finansinės priemonės ir manau, kad tai yra, apie tai sprendžiama būtent šį mėnesį. Laikas eina ir vis dėlto kažkokių realių, konkrečių pasiūlymų dar nėra. Ir jeigu mes norime, kad regioninės ir vietos institucijos pritartų tokioms idėjoms, mums reikėtų, kad būtų pateikta išsami informacija, kad būtų laiko pasiruošti. Ir aš jau tai kartuoju pusantrų metų. Mes visi žinome, kad ši krizė ir taupimo priemonės Europos Sąjungoje kelia tam tikrų sunkumų valstybėms narėms, ieškant finansavimo iš sanglaudos politikos ir skirto energijos vartojimo efektyvumui. Taigi, reikėtų ieškoti naujų būdų, kaip finansuoti projektus. Taip pat, baigdama, norėčiau pakalbėti apie būstų sektorių. Energijos, energijos vartojimas yra didžiausias suvartojimas. 40 procentų energijos suvartojama ES būtent šiame sektoriuje ir reikėtų stengtis e, taupyti šią energiją ir šioje srityje. Parlamentas su komisija ir taryba dėrybose užsitikrino, kad iš sanglaudos fondo bus finansuojama ir šis rytis, ir bus finansuojamos ir finansuojama ir viešoji, ir privačioji šios sektoriaus dalis. Daugelie valstybių narių yra renovuojami pastatai ir reikėtų, kad ir komisija būtų aktyvi, dar aktyvesnė šioje srityje ir palaikytų, remtų valstybės narės. Manau, kad šias gairias reikia vystyti kartu su pasiruošimu uh, naujoms finansinėms priemonėms, tam, kad būtų pasitikima e, statybų sektoriumi. Taip pat ataskaitoje kalbėjau aršiau apie tam tikras problemas susijusias su energijos vartojimu, su tam tikromis e, priemonėmis, kurių dar vis reikia. Manau, kad gera, tai yra gera ataskaita ir e, tikrai mielai bendradarbiausiu su jumis e, ir mano šešėliniais pranešėjais kitais mėnesiais. Dėkoju. Dabar žodis Kolarska Bobinska. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, poniai Kleva Kekuš už ataskaitą. Ir manau, Aš išklausiau jos visas pastabas dėl energijos vartojimo efektyvumo, dėl informuotumo didinimo apie um, inovacinius uh, energijos šaltinius. Taip pat, uh, taip pat mm, pritariu ir dėl finansinių ataskaitų būtent krizės metu būtinumo. Skaitydama šią ataskaitą pastebėjau tikrai labai daug gerų aspektų. Dabar jų visų neaptarsiu, norėčiau pasakyti trumpai. Pabrėšiu tik tai neigiamus dalykus. Visų pirma, kalbant apie sanglaudos politikos reglamentą ir pusiausvyrą, kuri buvo dėl jo pasiekta darybose neturi būti sustip, susilpinta šiuo dokumentu. Taip pat e, nereikėtų silpninti pačių dėrybų būtent e, šiais teiginiais. Reikėtų dar šešėlinio lygio posėdžiuose aptarti, tarkim, 10, 11, 12 dalis šio dokumento. Na ir taip pat, kalbant apie finansavimą ir lankstumą, šios klausimus taip pat reikėtų aptarti, bet galbūt mes atskirame posėdėje galime juos aptarti. Labiausiai aš esu susirūpinusi dėl to, kad e, šis dokumentas labiau atrodo ITRA ataskaitą. Man atrodo, kad jame trūksta būtent tos regioninės dimensijos, regioninio aspekto. Taigi, manau, kad ataskaitos, e, ataskaitoje yra rašoma apie energijos efektyvumą, daugelį vietų vis dėlto pamirštamas tas regioninis aspektas, šio komiteto specifiškumas. Tik jeigu dokumentas liks toks kaip dabar, gali kilti šiek tiek problemų plenarinės sesijos metu. Reikia, kad kiekviena frakcija su kolegomis iš ITRE tai patikrintų ir galbūt galėtume nukelti ir pristatymo dieną. Na, galime pagalvoti apie tai. Taip pat kai kurie teiginiai gali šiek tiek klaidinti. Ten, kur kalbama apie energijos efektyvumo direktyvą, pavyzdžiui, na, bet aš pasistengsiu tai ištaisyti. Pastaruoju metu dažnai kalbama apie klimato kaitą. Ir, ir taip pat dokumente kalbama, kad reikėtų mažiau švaistyti energijos. Manau, kad tai yra klaidingas teiginys. Taigi, iš tikrųjų, nereikėtų išplėsti taikymus ryties, nereikėtų kalbėti ir apie klimatą šiame dokumente. Todėl, kad manau, kad reikėtų labiau susitelkti būtent ties mūsų gvildenama tema. Na, manau, kad visgi pakeitas šį dokumentą, padarius pakeitimus, ši nuomonė bus tikrai labai gera nuomonė ir manau, kad komitetas e, ją palaikys. Thank you. Uh... Ačiū. Karimos dėlį nėra. Elisa, jūs kalbėsite jos vardu? Taip. Mes dirbame kartu rengiant šį pranešimą ir aš e, pristatysiu trumpai jos pastabas. Bendrais bruožais mes manome, kad pranešimas eina teisinga kryptimi. Mes džiaugiamės, e, kad kai, kurios, kai kurie klausimai labai išsamei pristatyti, labai daug darbo įdėta rengiant tikslius apibrėžimus ir tai leidžia e, sėkmingai argumentuoti už mūsų poziciją. Man tai tikrai patinka. Tai sudėtingas rytis ir joje ypač sunku suderinti socialinį aspektą, socialinį matmenį ir um, energijos aspektus. Tai paaiškinta iškinamajame referen, refer, atsiprašau, memorandume. Bet manau, kad čia reikėtų dar labiau patikslinti, išsameu pristatyti, nes tai yra regioninis, regionų klausimas, kaip socialinius priem, socialinės priemonės suderinti su ekologinėmis iniciatyvomis, ypač būsto srityje. Tai svarbiausias dalykas, ką norėjau pasakyti. Uh, galbūt parengsime e, konkretesnių pasiūlymų, bet būtent šią kryptimį. Man taip pat atrodo svarbu tai, kad paminėti finansiniai instrumentai. Aš siūlyčiau, aš apžvelgčiau dabar egzistuojančius finansinius instrumentus, kurie buvo sukurti krizės metu, kaip žinote, tie keturių procentų e, nuostatą, mes e, ją įvedėme reglamente ir tai yra argumentas tęsti tą darbą ateityje. Jei neklystų, Prancūzija pasinaudojo šią 4 procentų galimybę, e, įgyvendino papildomas priemonės ir jie pageidautų galimybės peržengti šią, šią ribą 4 procentų ir man atrodo, kad tai reiškia, jog einame teisinga kryptimi. E, dar labai e, norėčiau atkreipti dėmesį 34 straipsnio formuluotę, ten surašyti svarbus dalykai, audito rūmai, rekomendacijos, man atrodo, kad reikėtų praplėsti čia tekstą, e, pakalbėti apie tai, kas vyksta ir ko tikėtis. Man atrodo, kad tai visiškai atitinka jūsų pranešimą ir jo formuluotę, bet tai vienintelė pastaba Bendrais bruožais man jūsų išdėsite argumentai yra aiškus ir visą apimantis ir noriu padėkoti už jūsų darbą, visą didžiulį darbą, kurį nuveikėte. Ačiū, Elizabeta. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Šonai, tu visiškai nekalbė pastaruoju metu. Aš tikėjausi, kad, kad kalbėsi. Šonas Kėlis. Tai tikrai įdomi tema nes aš e, dirbu ir ITRE komitete. Bet esu šiek tiek nusivylęs dėl to, kad valstybės narės ekonominės krizės ir nuosmukio laikotarpiu neišnaudoja šios puikios galimybės e, užtikrinti e, naudos visiems, kurti investicijas, darbo vietas ir tai leidžia sutaupyti lėšų. Ir manau, kad e, siūlymas įtraukti regioninį matmenį yra tikrai svarbus, nes tuo lygmeniu galima užtikrinti žinojimą informaciją, plėsti informaciją. Ir kalbame apie tiesioginės investicijas ir pas, galimybę pasitelkti lėšas, kurti partnerystės ir sutaupyti. Turime pasiekti 2020 tųjų strategijos tikslų ne tik energijos taupimo srityje, bet ir ekonominio efektyvumo srityje. Ta ypač turėtume akcentuoti dabar ekonomikos nuosmukio laikais. Ekonomikos e, našaus veikimo galima užtikrinti ir kalbant apie regionus ir apie valstybės nares. Todėl aš pageidaučiau, kad būtų dedamos rimtos pastangos koordinuoti veiksmus visoje Europoje. Manau, kad piliečiai to pageidauja e, ir jiems tai priimtina. Taigi viskas tiesiog priklauso nuo mm, lyderystės, kas galėtų prisi, parodyti pavyzdį, nukreipti visus tinkamą linkme. Ir noriu padėkoti kolegijai Lynai už tikrai gerą darbą. Ir mes turime e, e, verštis priekin nes tai naudinga visiems, absoliučiai visiems. Daugybė kitų dalykų, kuriuos mes siūlome ir e, nagrinėjame, labai daug kainuoja, nauda ne visada apčiuopiama ir ne visada aiški, kartais nauda yra laikina, o šiuo atveju nauda mm, yra testinė, taigi tai ypač reikia akcentuoti. Ačiū, Lambertai. Na, nu, prašai žodžio dėl, dėl paskutinės išsakytos pono keli minties ir ypač dėl štai ko. Jeigu e, leidžiate, skiriate kažkam pinigus, ypač jeigu panagrinėsime, kaip pasarosius du metus naudojame pinigus. Svarbiausia, kad gautumėte naudos. Ir pasinaudojant EIB instrumentais, arba naujais novatoriškais finansavimo metodais. Be, e, galimybių čia yra daug daugiau pritraukti, sutelkti finansavimą. Ir jei jūsų partneriai prisijungs su savo investicijomis, tai bendrai sutarėme, kad po keleto metų, kai, kai e, jums reikia, e, kai jūsų sąskaitos už uh, už energiją sumažėja, tie pinigai sugrįžta. Ir daugeliu atveju tos priemonės biudžetui neatsiliepia, nieko nekainuoja. Mes kalbame apie regionams skirtas lėšas, kurių yra pakankamai. Ir dabar kalbame apie sanglaudos fondus ir regionų plėtros fondus. Tik dar nepasiekėme tokio dydžio kaip sutarta, bet galbūt reiktų akcentuoti pozityvius aspektus dar labiau, kad tas, ta parama, tie siūlymai e, skirti labai platesnė auditorija ir per, per tas priemonės užtikrinti rezultatus, nes taip pritrauksime partnerius vietos ir regionų lygmenių. Manau, kad galėtume apie tai daugiau pakalbėti pakeitimuose galbūt reiktų išplėtoti tekstą. Ačiū Lambertai, dabar Jano Olbricht. Ačiū pirmininkė. Galbūt dabar negeriausias, ne pats geriausias momentas teikti šio pasiūlymo tekstą, nes jis turėtų būti pas, pasiūlytas prieš balsuojant dėl Saglaudos fondų e RDF. Jeigu jam pritarsime, Tai reiškia, kad mes siūlysime imtis priemonių, kurias jau teikėme. Arba galbūt būtų protingiau tas priemonės teikti po to, kai tam bus pritarta su kitom susijusiam priemonėm. Taigi, laikas, momentas, kada tos priemonės siūlomas yra svarbus. Galbūt po balsavimo numatyto Liepos mėnesį susidarys situacija kuri bus palanki žengti kitus žingsnius. Elizabeth ką tik tai minėjo 4 procentus, jis sakė, kad tai svarbu, reikia paaiškinti, kodėl tai svarbu, kodėl dar nesusilaukėme didelių rezultatų. Vyko perprogramavimas, kuris vyko vėlai. Ne, ir, ir, na, regionai nebūtinai, ne, ne, nes neturėjo, nebuvo susidomėję bet daugeliu atveju regionai sakė, kad jie jau yra pažadėję lėšas kitiems projektams arba lėšos jau panaudotos. Tai negalima e, pristatyti visko, kad, kad buvo sulomi pozityvus pokyčiai, o reakcija, kurios susilaukėme, neigiama. Ne, reikia paaiškinti, kad viskas daroma šiek tiek per vėlai buvo. Dabar, kalbant apie regioninę politiką, turėtume paminėti ir merų paktą. Nebūtinai tai yra, ne, ne tai, kad tai yra gera idėja, yra, ir tik, tai tikrai yra gera idėja, bet testinius veiksmus po to merų sus, konferencijos tos mero organizacijos, visi, kas nori prie jos prisijungti, turi parengti strateginį energi, našaus energijos naudojimo planą. Jeigu toks planas, ne, ne, jeigu jie neparengia, jeigu regionai neparengia tokio plano, jie neturi galimybės dalyvauti. Galbūt tai yra kaip paspartinta procedūra. Reikia paspartinti procedūrą, tai yra tarsi paraiška lėšoms iš e, regionų plėtros finansavimo fondo. Mes, mūsų komitetas, turėtume nutiesti sąsajas ir pasakyti valstybėms narėms, jog jeigu jos investavo į tuos planus, turėtų traktuoti tuos atvejus, na, kaip ypatingus atvejus. Kalbame apie reigonų plėtros fondą, fondo įgyvendinimą, sanglaudos fondo įgyvendinimą. Jeigu tokie planai paruoš, parengti, tai to, tokius prašymus reikia e, svarstyti pirmumo tvarka. Ačiū, Joachim Cela. nedidelis pastebėjimas, nenoriu prieštarauti savo frakcijos koordinatoriui, bet kai kalbame našaus energijos naudojimo priemonės, e, susilaukėte gražos, kapitalo gražos. Taip retai atsitinka, e, investuojame į energinį pastatų našumą tikėdamėsi sumažinti kaštus energijos, tačiau retai susilaukėme konkrečios gražos, nes e, energijos kainos kyla. Ir vietos valdžia yra atsakinga už tas taupaus energijos taupimo priemonės. Bet tai susijęs su e, aplinkosaugos aspektais, e, gamtiniais ištekliais. E, E, tačiau ne visada viet, regionai vietos valdžia turi galimybių e, kofinansuoti šiuos projektus. Būtų puiku, jeigu regionai, jeigu, jeigu surastume e, fondę lėšų, bet neturėtume suteikti nepagristų lūkesčių, kad kiekvienu atveju bus labai daug sutaupyta arba kad lėšos sugrįž E, kalbame apie investicijas, kurios užtikrins, kad nebūtų daug išlaidų ir, ir aišku, reikėtų padėti vietos valdžiai. Aš nesutinku. Prašau. Ne visada atgauni investuotas lėšas, bet daugybė investicijų. Jeigu tiesiog skiri subsidiją, ta subsidija išnyksta. Ir aš, kalbant apie energetinį sritį, mes norime, kad tie investuotojai įsipareigotų, kylant kainoms, vertinant energetikos politiką, galima įsipareigoti ir, kalbant apie pinigus, kurių jie nepanaudos, nes jie yra našesni, reikia rinktis tam tikrą požiūrį. Jeigu kainos iškyla, jūs e, nežinote realybės. Reikėtų apie tai pasišnekėti mums ir kokias išlaidas prognozuoti ateičiai. Žvelgiant į ateitį, prognozijos yra tokios. Europos Sąjunga yra pasirengusi svarstyti pigiausią pasiūlymą, o ne il, il, il, il, ilgos trukmės laikotarpių pigiausią alternatyvą. Pavyzdžiui, Berlyne e, viena kompanija gamina liftus, infrastruktūrą pastatams ir visame pasaulyje yra žinoma kaip e, energija taupančių liftų gamintoje. Tačiau, lyginant su kitomis įmonėmis, e, jos gaminiai yra daug brangesni. Juos nusipirkti kainuoja daug daugiau. Taigi, jeigu, jeigu tai yra svarsytinė investicija, tai jie niekada nelaimės konkurso, nes pasirenkami pigiausi variantai. Žinoma, e, ilgainiui tie kiti pigesni liftai, jų aptarnavimas kainuoja brangiau. Tačiau kas juos perka? Ne europiečiai. Juos perka kinai, nes jie masto apie ateitį, apie tolesnę ateitį nei mes. Taigi ta paradigma ne, nesu, nesubalansuota. Be, aiškiai, reikia labiau tą klausimą apsvarstyti. Frakcijose daugiau niekas neprašo žodžio. Moica, gal galite aptarti ir šį klausimą, aptarti, kur esame, kokie etapą esame pasiekę dėrybos, ar reikia atidėti balsavimą ir ar galėsite parengti, pasirengti balsavimui. Toks ir buvo mano tikslas pristatyti viską, kas bus dėrybų pasiūlymo pakete. Nėra prasmės renkti pranešimo, kuris visiškai neatspindi realybės. Uh, sutinku su Janu. Man reikės ir sekretariato pagalbos, bet manau, kad dėl šio pranešimo galėtume balsuoti rugsėjo mėnesį. Liepa, puiku, jeigu įmanoma. Maniau, kad nėra galimybės dėl pagrindų reglamentų. galiu pat, pat, parengti bendrąjį tekstą, o paskui pakeitimai bus svarstomi dėrybose. Norėčiau pasiūlyti pakeitimų terminą, e, nustatyti Liepos birželio 11, nes reikės laiko parengti vertimus. Ir ponia Kolarska Bobinska siūlo tai iškilo E, diskusijos su ITRE dėl išmaniųjų tinklų, kad nereikia viską aptarti, kad nebūtų paskutinė minutė teikiamas pakeitimas plenariniai sesijai. Taigi, jeigu pakeitimai iki birželio pradžios, tai turėsime laiko viską aptarti paskui ir pasikonsultuoti su ITRE komitetu. Nežinau, ar dar ką nors norite pasakyti. Noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė. Manau, kad energijos taupimo e, klausimai šiame komitete visada labai gyvai svarstomi ir visi e, yra susidomėję. Tai yra APP e dėka. Bet EPP dar turi tarpusavė nariai, turi tą klausimą apsvarstyti. Noriu padėkoti visiems už tai, kad pasisakė. Ir žinojau, kad reikia palikti erdvės pakeitimas ir tikiuosi, kad jūs visi pateiksite savo pasiūlymus, e, kaip pakeisti šį pranešimą. Jau išgirdau puikių idėjų ir manau, kad galime dirbti jų pagrindu. Kai pradėjau dirbti parlamente, mes e, svarstėme vieną instrumentą Aš tikrai džiaugiausi galimybę dirbti su jumis. Aš manau, kad finansiniai instrumentai yra tikra pagalba sanglaudos politikai, ypač energijos, našaus energijos naudojimo ateity, tai srityje. E, taigi, la, tikiuosi bendradarbiavimo, rengiant pakeitimus. Netrukus vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir manau, kad busime pasirengę balsavimui Liepos mėnesį. Mininkė, taigi pakeitimus reikia įteikti iki lie... birželio 11 vidurdienio. Ir tuo šito klausimo nagrinėjimą baigėme ir toliau Luiš Alveš nuomonė dėl jaunimo nedarbo problemos. Obrigado, senhora presidente, caros colegas. Labai ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos. dirbdamas ties šiuo dokumentu, kuris liečia kovą su jaunimo nedarbu. A, iš tikrųjų jaučiausi na, didelį paskatinimą. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo mes dabar susidurime. Tiesiog baisu, kai jauni žmonės lieka tokioje neapibrieštoje padėtyje, jaučiasi niekam nereikalingi. Jie pats tas dėkingiausias laikotarpis jų gyvenime, bet jie neturi darbo arba gauna labai nedidelius atlyginimus, nes tiesiog praleido progą na, įgauti daugiau įgūdžių, įgauti pasitikėjimo savimi. Taigi žmonės, kurie planuoja savo gyvenimą ir kurie nepasinaudoja galimybėmis įgauti reikalingų gebėjimų. Taip, netgi šitokios krizės metu mes vis dėlto matome, kokius nuostolius patiriame, kaip iš tikrųjų 2011 metų euro fondų nepasinaudojame. Mes um, kad jau milijonus eurų mums kainavo tas jų nedarbas ir pasižiūrėkime, kokie skaičiai, kiek žmonių, kiek jaunų žmonių a, nedirba. A, pavyzdžiui, netgi 40 procentų par, e, Portugalijoje, 55 e, Graikijoje ir Ispanijoje. A, O ir palyginus Austriją, Vokietiją, kitur šitie skaičiai yra milžiniški, taigi toks, na, tokie skirtumai iš tikrųjų, man atrodo, kenkia tam, ką mes vadiname vieningą Europą. Mes negalime tada kalbėti apie gyvenimo sąlygų vienodumą. 14 milijonų jaunų žmonių nuo 15 iki 29 metų, 11 metais nesimokė ir nedirbo daug žmonių tiesiog, kurie turėjo kažkokį tai darbą, jie nesijūtė saugus. Jauni žmonės mūsų Europos ateitis ir jeigu mes jų neįtrauksime į Europos kūrimą, nebus jokios ateities Europai. Tai yra tiesiog dramatiška problema. Taigi reikia imtis šios problemos sprendimo, reikia taip pat pabandyti pasiekti vėl tam tikro dinamizmo, kad galima būtų užtikrinti ilgalaikį darbą jaunimai. Kitu atveju viskas bus nesaugu, viskas bus trumpalaikiška. Reikia pasižiūrėti, kokios yra gilesnės priežastys, kokios yra struktūrinės problemos, kurios lemia tokią padėtį. Mums reikia daugiau dėmesio kreipti į švietimo darbo vietų kūrimo politiką. Reikia tiesiog kalbėti netgi apie mokymo strategiją, apie tokią strategiją, kuri leistų sėkmingai pereiti iš mokymosi tokio lygmens į darbo lygmetį. Taigi reikia glaudesnių ryšių su mokykla, reikia glaudžiau susijęti mokymasi, profesinių įgūdžių įgyjimą ir mokymasi visą gyvenimą. Taigi reikia įgūdžių, kuriuos teikia mokymo sistema su tais įgūdžiais, kurių reikia įmonėms. Mes prarandame daugybę darbo vietų, kuriame naujas darbo vietas, bet mums reikia tiesiog žiūrėti, kokios vyksta permainos ir reikia eiti, suprasti, kokios permainos numatomas ateityje. Taigi reikia numatyti tendencijas, susijęti darbą ir mokymą, o toliau gilesnis dalyvavimas, regioninis požiūris, tiesiog pažiūrėti, kokie mechanizmai galėtų padaryti mūsų darbą efektyvesniu. Reikia taip pat atkreipti dėmesį į tam tikrų gebėjimų, įgūdžių poreikį. Regioninėme lygmenyje galima ieškoti taip pat tam tikrų sprendimų, įjungianti visą procesą. Gerai suinteresuotas šalis reikia tiesiog identifikuoti tam tikras grupės jaunų žmonių ir atkreipti dėmesį į tuos, kurie vis dar nedalyvauja šitame procese, kurie negali pateikti jokio atsako į kylančias problemas. Įmonėse reikėtų irgi daugiau dėmesio kreipti į lavinimą mokymą. Taip pat padaryti taip, kad darbo vietos būtų ilgalaikės, kad būtų tvaresnės. Jeigu ne galėsime užtikrinti tam tikro mokymo e, pačiose įmonėse, tai natūralu, neįgavę naujų įgūdžių, jauni žmonės bus pirmieji, kurių bus atsisakyta kada nors. E, taigi reikia pasižiūrėti, e, man atrodo, kad ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir kiti bankai galėtų prisidėti prie šitų procesų. Taip, yra jaunimo e, įsidarbinimo iniciatyva, taip pat e, strategija, kuri numatyta iki 2020 metų. Visą tai galėtų padėti užtikrinti darbinimo saugumą, užtikrinti mobilumą, tarp regioninį bendradarbiavimą. Lygiai taip pat tai padėtų tiesiog ateityje pamatyti na, aiškius, aiškę kryptį, kuriame mes einame. Reikia taip pat atkreipti dėmesį į prancūzų, vokietijos pateiktus pasiūlymus Europos investicijų bankas čia galėtų prisidėti, taip pat galėtume gauti paramą ir didesnių įmonių tam numatyta 60 milijardų eurų. labai svarbu mobilizuoti valstybės narės ir užtikrinti, kad jis dalyvautų tame procese. Pane pirmininkė, jeigu mes nesugelbėsime tiesiog aiškiai apibriežti reikalingumų modelio, mes nepasieksime nieko, kas išliktų tvariu. Taigi reikia e, pasinaudoti visais galimais fondais, kad mokymas, švietimas būtų mūsų visų šitų procesų centre. Tai yra vienintelis būdas, kaip galima kovoti su jaunimo nedarbo problema. Tai yra ne tik tai darbas, ne tik tai kūrimas naujų vietų, tai tiesiog yra grėsmė mūsų demokratijai. Ir jeigu mes nesimsime veiksmų, mes e, pamatysime tiesiog prarastąją kartą, kuri niekada neturės darbo. Valgangas e, Šodleris e, geriau negu aš pasakytų, sakė, kad Mums reikia pasiekti sėkmę čia, nes kitaip mes e, pralaimėsime tą kovą už e, vieningą e, Europą. Galima pasakyti, kad tai tiesiog skandalas. Pone pirmininkė, aš bandau pats prisidėti rengdamas šitą pranešimą ir labai norėčiau tikėtis pagalbos ir Koronos sekretoriato ir mano kolegų. Norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie man padėjo parengti šį pranešimą ir esu pasiruošęs su visais glaudžiai dirbti. Labai ačiū. Dabar perėsime prie šešėlinio nešėjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų už darbą, kuris buvo atliktas. Mano nuomonė, nepaprastai sunku a, tiesiog viską atkreipti vienodą dėmesį. A, kai kurios šalis, tokios kaip ir mano šalis, a, tiesiog labiausiai nukentėjo. Žinoma, lauksime pataisimų ir aš pasirengusi teikti savo pasiūlymus. Man atrodo, tos tie skirtumai, skirtybės tarp atskirų regionų. E, iš dalies atsirado dėl e, to, kad nebuvo imas, imamasi pakankamai veiksmų, kad nebuvo numatyta, e, kokiu įgūdžiu, kokių gebėjimų įmonėm reikės. Na, pavyzdžiui, Ispanijoje jauni žmonės buvo rengiami kitokiai darbo rinkai negu ta, kurioje jie atsidūrė ta, atlikti moksliniai tyrimai tai patvirtintų. Ir todėl nepaprastai svarbu, kad švietimas, kad mokymas atitiktų darbo rinkos e, reikalavimus, kitaip mes nesugebėsime kovoti su nedarbu. Šalis, kuriams kilo pačių didžiausio problemų šioje srityje, nesugebės problemas išspręsti be ES paramos, sukuriant darbo vietas jauniems žmonėms. Taigi tai viena, viena iš didžiausių, e, didžiausią susirūpinimą keliamų problemų. Kaip sakiau, per mus mes nesugebėsime įveikti arba pasiekti tų rezultatų, kuriuos e, kelia 2020 e, m. strategija. Nepasieksime to, jeigu jauni žmonės nesugebės rasti darbo, jeigu nebus sukurta jam darbo vietų. Taip, man atrodo, kad mes dar toliau turėtume žengti Dar vienas labai svarbus dalykas yra jaunų žmonių mobilumas. Jie, jiem turėtų būti suteikta galimybė, judumo galimybė, ypač ieškant darbo, surasti kažkur tai, kur jie galėtų pasiūlyti savo įgūdžius, savo gebėjimus. gal galėtų rasti geresnį darbą arba tokį darbą, kuris e, labiau atitiktų jų išsilavinimą. Na, žinoma, yra kita pusė, tai yra tam tikras smegenų nutekėjimas. E, Ispanija labai kenčia nuo to. Jauniai ispanai, turintys geriausias e, kvalifikacijas, jie nelieka Ispanijoje, vyksta į Vokietiją, kitas šalis ir mm, nelabai skuba namo. Taigi mes susidurime su ekonominė, socialinė, teritorinė sanglauda. Taigi jeigu žmonės nori, jauni žmonės nori dirbti savo šalyje, reikia padaryti taip, kad jie galėtų o, toje šalyje dirbti. Taigi visi regionai turi dirbti kartu ir mums reikia atkreipti didžiausią dėmenį, e, dėmesį į labiausiai nukentėjusias, labiausiai nuo šios problemas kenčiančias šalis. Tai Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės. O jose dažniausiai kūrime daugiausia darbo vietų. Bet joms norint, kad jie sukurtų daugiau darbo vietų jauniems žmonėm, irgi reikia pagalbos, reikia paramos, reikia tam tikrų finansavimo šaltinių. Aš e, įsitikinęs, kad mes e, laikui bėgant mes ir toliau darysime reikalingus pakeitimus. Nei. Dėkuoju. Na, atsiprašau, jeigu padarysiu klaidų portugalų kalba. Mes kalbame apie neužtikrintas darbo vietas ir apie nedarbą. Taip pat kalbame apie nepakankamai įsipareigojusias vyriausybės. Tai yra tiesiog nepakankamai pastangų dedama tam, kad jaunimui būtų sukurta darbo vietų. Ir Ispanijoje, ir kitur nedarbas yra didelis, buvo sumažintos taip pat subsidijos, dotacijos, na ir dėl šios priežasties prasidėjo smegenų nutekėjimas, apie tai ir kalba ir EPP. 200 tūkstančių žmonių išvažiavo iš mano šalies per pasarosius trejus metus. Jie važiuoja į kitas ES valstybės. Jie ten apmokami daug geriau, jie, jų atlyginimas ten daug geresnis. Jie yra baigę mūsų universitetus, uh, na, Portugalijoje, Galisijoje arba kur nors kitur Ispanijoje ir e, didelės tarptautinės įmonės ir mokslinio tyrimų centrai privilioja šiuos žmonės, na ir jie tiesiog vėliau savo šalį dirbti negrįžta. Atsimenate, 80 metį, kuomet daug portugalų arba gal, galisiečių išvykdavo kitur, na, 21 amžiuje vyksta labai panašus reiškinys, smegenų tekėjimas tęsiasi. Na, manau, kad ataskaita yra tikrai gera, bet reikėtų pabrėžti dar ir šį aspektą. Reikėtų pabrėžti būtent asimetriją. Mobilumas, judumas nereiškia vien tik vienkryptį, vienkryptę migraciją. Na, žinoma, žmonės gali judėti visur, pirmin atgal, bet Čia dažniausiai mobilumu tiesiog prisidengiama, e, paslepiant, kad būtent talentai, protingi žmonės išvyksta iš e, šalies. Man teko stebėti situaciją, teko stebėti migrantų gyvenimą, migrantų, kurie važiuodavo į kitas šalis gyvenimą. Na ir iš tikrųjų mes tikrai galime prarasti ištisą kartą. Mes pateiksime konstruktyvius, konstruktyves pastabas, pakeitimus. Na tai yra tikrai labai svarbi tema ir ji tikrai svarbi mums visiems. Na tikrai gaila matyti, kad tiek daug jaunimo išvažiuoja į kitas šalis. E, jie palieka savo gimta, gimdosius kraštus. E, jie visuomet buvo raginami mokyti, studijuoti, tam, kad rastų gerą darbą. Na ir tai iš tikrųjų didelė psichologinė našta daugeliui iš jų. Laimė mes dedamės pastang, dedame pastangas Europos lygių, kad pagerintume jų situaciją. Norėjau pabrėžti kelis aspektus. Visų pirma, Yra jaunų žmonių, kurie sugeba įsidarbinti, bet kartais juos išnaudoja, įmonės išnaudoja, jais pasinaudoja, tarkim, todėl pasinaudoja tuo, kad tiesiog yra per didelį pasiūlą darbuotojų ir, ir tos įmonės, kurios įdarbina, galbūt įdarbina visuomet su laikina sutartimi ir žmonės dirba tik už minimalų atlyginimą. Na, Ir mes turime atsižvelgti į visas šias problemas. Reikėtų pagerinti jaunimo situaciją. Taip pat dar kyla rizika, kad e, jaunuoliai, kurie. E, jaunu, jūs jaunuolis kartais netgi darbo pokalbio metu arba po pokalbio elgiamasi nemaloniai. Jie, jiems tenka važiuoti valandų valandas, ruoštis darbo pokalbiui, na, e, laukti, kad jiems vėliau kad juos kur nors pakviestų į kabinetą ir taip toliau, o kartais jie netgi neturi progos atsakyti į, tarkim, jiems mes, mes tas kritikas. Reikėtų reikėtų informuoti jaunuolius, tarkim, po darbo pokalbio, kuris baigėsi nesėkmingai, tarkim, reikėtų informuoti, kas buvo blogai, kad jaunuoliai galėtų patobulėti. Na ir jeigu jaunuoliams darbo pokalbis nepavyksta nulatos, tada tiesiog jie gali nuleisti rankas ir e, prarasti viltį įsidarbinti, e, viltį įsidarbinti, na ir kartais galbūt netgi prisijungti prie ekstremistų grupuočio, na tai ir kelia pavojų šiuo metu. Norėčiau, na aš džiaugiuosi, kad e, pranešėja paminėjo ir švietimą. Švietimo institucijos turėtų būti kaltinamos e, todėl, kad nesižvelgia į įmonių poreikius e, ir dabar švietimas organizuojamas netinka, netinkamai. Reikėtų pagalvoti apie tai, kur bus įdarbinti universitetus baigę jaunuoliai. Ne tik jiems duoti diplomą ir paleisti į tyrus. Iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie tai, kokiu darbu reikia, tai pagalvoti apie tai ES lygiu. Reikėtų švietimo institucijų veiklą nuolatos stebėti ir nuolatos švietimą atnaujinti, atsižvelgiant į reikalingas darbo vietas. Taigi, švietimas turi keistis, ir reikia atsižvelgti į įmonės, įmonių poreikius. Ir daugelis mažų ir vidutinių įmonių jums pasakys, kad tikrai yra per daug biurokratijos ir per daug reglamentavimo. Stengiamasi sumažinti biurokratiją 20 procentų iki 2020 metų ir tai leistų žmonėms uh, pasinaudoti atsiradusiomis galimybėmis. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad mes negalime šios problemos išspręsti labai greitai. Kai kurios iniciatyvos Europoje yra tikrai labai geros ir padės jaunimui. Tarkim, pavyzdžiui, bankų reglamentai, tarkim, kuriais vadovaujantis bus privaloma suteikti daugiau paskolų. Na, visa tai yra teigiami dalykai, tai padės jaunuoliams. E, e, ilgu laikotarpiu. Na, o trumpu laikotarpiu reikėtų, kad valstybės užtikrintų, kad jaunuoliams būtų poslink, tam tikrų teigiamų poslinkių ir kad į jaunuolius būtų žiūrima teigiamai ir jie nebūtų išnaudojami. Dėkoju. Dėkoju, daugiau nėra prašančių žodžio, todėl nežinau, ar Lu iš norėtų atsakyti, ar ne. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė pastabas. Ir e, visi pasisakiusieji kalbėjo apie svarbius dalykus, pavyzdžiui, mobilumą, imigraciją. Nenorime, kad jaunuoliai būtų ruošiami tik tam, kad vėliau išvažiuotų iš šalies. Mes norėtume, kad jie prisidėtų prie ekonomikos ir jos dinamiškumo. Reikėtų bendradarbiauti, reikėtų, kad regionai bendradarbiautų labiau ir tai bus galima dirbti ne tik viename regione, bet platesniu lygiu. Galim, tai bus galima siekti pusiausviros pietų Europos valstybėms. Valstybėse mažėja įmonių. Na ir tikrai esant tokiai situacijai labai sunku greitai rasti sprendimus, bet yra ir tam tikrų struktūrinių problemų, kurių nereikia pamiršti. Reikia imtis veiksmų jau dabar. Taip pat šon kelio pastabos man patiko, tarkim, apie tai, kad jaunuoliais yra piknaudžiaujame. Uh, jaunuoliams yra pasiūlomos darbo vietos e, ir labai pasiūlomo labai e, maži atlyginimai. Ir tarkim, jie turi dirbti darbą, kuris e, nepano, netoks, ne tai, ką jis, ką jaunuolis yra studijavęs. Taigi norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus ir tikrai džiaugiuosi, kad galiu dirbti su šešėliniais pranešėjais ir su visais kitais kolegomis, nes manau, kad visos paslaugos yra tikrai labai svarbus sprendžiant šią problemą. Ačiū. Vienintelis sprendimas, kurį turime e, priimti, tai pakeitimų terminas. Siūlau e, 3 birželio, ateinantį pirmadienį iki 6 valandos vakaro, nes turime balsuoti birželio mėnesį dėl šio dokumento ir tuo šį, šio klausimo svarstymą baigėme ir kiti klausimai, kitų klausimų nėra darbo tvarkėje, taip pat noriu informuoti, kad kitas posėdis vyks birželio 19-20 dienomis. Ačiū, posėdis baigtas. I was talking with, uh, with this, uh, um, with Amber, because uh, I still have this, this uh,